Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und Dabar mes tęsime savo diskusijas. Norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į e, biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Ir e, labai dėkoju Belgijai už streiką. E, aš penkias valandas važiavau šimtus su trupučiuką kilometrų. Ir tikrai daugelis kolegų taip pat vėlinasi, taigi labai dėkoju visiems atvykusiems. Tie, kurie e, važiavo automobiliais, taip pat patyrė problemų dėl to, kad e, automagistralės buvo užkimštos. E, taigi dabar norėčiau padėkoti vice, komisijos vicepirmininkė ponę Georgievą ir taip pat noriu pasveikinti kitus komisijos e, narius. Ir e, taip pat Filip e, Taven, komisijos vidaus auditorių. Norėčiau ir, ir pona Lazarus, Lazarus Lazarų. Dabar turite prie save darbo tvarkę, jeigu niekas nenorite nieko papildyti, tai patvirtiname darbo tvarkę. Šitas posėdis yra E, transliuojamas ir dabar e, kalbų režimas, e, turite kalbų režimo išdėstymą prieš save. Vicepirmininkas mums persiuntė labai svarbių dokumentų ir mes kalbėsime apie šios dokumentus, tai yra 2013 metų finansinio, finansinio metų biudžeto vykdymo patvirtinimo tolesnė veikla. E, taip pat mes kalbėsime apie Europos Sąjungos 2014 metų biudžeto įvertinimą. Ir dabar prašysime komisijos pristatyti E, savo dokumentą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Pone Lazarų, auditorumų nariai, ponės ir ponai. Esu čia kartu su savo kolegomis tam, kad jums pristatyčiau keturis komisijos pranešimus kuriuose yra labai svarbi informacija apie tai, kaip mes ketiname užtikrinti tvirtą ES biudžeto valdymą, kaip ir girdėjote įžangoje. Tai yra keturios svarbios sritis. Pirma, tai yra apžvalginis pranešimas, kuriame yra teigiama, apie tai, teigiama tai, kaip komisija įgyvendino arba įgyvendina Europos parlamento ir tarybos pageidavimus išsakytus 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūros metu. Antras rytis - biudžeto apsauga. Čia yra kalbama apie prevencinės ir korekcinės priemonės, kurios buvo įgyvendintos 2013 metais. Trečioji sritis tai yra e, apibendrinamasis pranešimas, tai yra generalinės direktorės e, veiklų apžvalga 2014 metais. Ir už šį pranešimą, per šį pranešimą Europos komisija prisėmė atsakomybę už Europos biudžeto vykdymą. Ir ketvirtoji sritis, tai yra audito rūmų pranešimas, generalinis direktorius yra čia prie manęs, ten kalbama apie vidaus auditus atliktus per 2014 metus. Aš kalbėsiu trumpai, kad liktų laiko jūsų klausimams ir mūsų atsakymams juos. Su mumis yra ponas Manfredas Grafin ir taip pat ponas Taverna. Jie čia yra tam, kad atsakytų į bet kokius techninius klausimus, kurie jums gali kilti. Savo įžangoje pagrindinį dėmesį norėčiau skirti tam, kaip šios, šie keturi pranešimai dera su mūsų įsipareigojimais biudžetą formuoti taip, kad jis atneštų realių rezultatų. Mūsų strategija turi dvi kojas. Tai yra atitikties stiprinimas ir veiklos rezultatų e, mažesnis akcentavimas. Kalbant apie atitikti, mes e, ir toliau ieškosime būdų, kaip sumažinti e, riziką ir, kaip žinome, 80 procentų mūsų biudžeto įgyvendina valstybės narės. Tai reiškia, kad mes turime vis daugiau dėmesio skirti tam, kaip bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad jos prisimtų visas joms tenkančias atsakomybės. Labai džiaugiuosi, kad jūs nusprendėte į savo komiteto posėdį pasikviesti ir nacionalinių parlamentų atstovus. Tai bus šių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros dalis. Tai yra labai teisingas požiūris, padedantis labiau įtraukti valstybės narės ir kelti žinomumą apie tas silpnasias vietas, kurias turime spręsti, žinomumą ir valstybėse narėse. Jūs turbūt žinote, kad visai neseniai buvo taip pat paskelbtas, paskelbta viena veiklos ataskaita, kur yra kalbama apie tai, kaip yra šalinamos silpnosios vietos biudžeto valdymo srityje tiek komisijoje, tiek valstybėse narėse. Be abejo, labai svarbus yra ir auditas, svarbus ir komisijos vidaus audito tarnybos vaidmuo, taip pat ir ES audito rūmai. Ir noriu pabrėžti, kad mes stipriname bendradarbiavimą su kontrolės institucijomis valstybėse narėse. Tai darome todėl, kad norime, jog veiksmai, kuriuos jos atlieka, taptų žinomesni. Taigi yra nustatyta keletas e, silpnųjų vietų, e, vietų ir mes e, esame įsipareigoja tas vietas šalinti tam, kad kontrolės ir valdymo sistemos funkcionuotų. Visą tai matote apibendrinamame pranešime. Jūs pamatysite jame, kad Taip, žinomumas tų silpnųjų vietų padidėjo, bet išlaidos ekspost sumažėjo ir tai, manome, yra geras ženklas. Taip pat apibendrinamajame pranešime pamatysite ir kitų gerų rezultatų, pavyzdžiui, kad ES biudžeto rizika sumažėjo, jos to siekėte ir dabar skaičiai e, pasikeitė nuo 3,6 iki 5 milijardų eurų ką dar galima padaryti, gerinant valdysenos ir kontrolės sistemas. Mm, apie tai yra kalbama tuose keturiuose pranešimuose. Būtent tam galima imtis skirtingų veiksmų. Pirma, kurti bendrą audito grandinę tose vietose, kur valdymas biudžeto yra bendras. Taip pat reikia pagerinti valstybių narių teikiamos informacijos patikimumą. Trečia, mes ketiname ir toliau e, skatinti nacionalinių deklaracijų savoką, kad ji taptų realybę, kad daugiau atsakomybės prisimtų pačios valstybės narės už tai, e, kaip atsakingai naudoja ES biudžetą. Na ir paskutinis dalykas, bet ne, ne mažiau svarbus, e, tai yra audito rūmų vaidmuo e, siekiant toliau supaprastinti valdymo sistemas. Mes jau 2014-2020 metams yra, esame numatę tam tikrų veiksmų, kaip būtų galima supaprastinti sistemą, bet ketiname ir toliau galvoti, kaip e, to siekti. Ir be abejo, visai netrukus bus pristatyta e, daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio ataskaita ir po jos galėsime peržiūrėti savo įgyvendintus veiksmus ir numatyti galbūt kažkokius kitokius, kur matysime, kad to reikia. Vidaus audito ataskaita yra taip pat labai svarbus informacijos šaltinis ir norėčiau pabrėžti, kuo jis mums svarbus, kam tenai skiriamas pagrindinis dėmesys. Ten yra kalbama apie riziką susijusią su E, naujosiomis išlaidų programomis ir jų gyventinimu. Būtent spragų identifikavimas. To yra siekiama tame toje ataskaitoje. Tai yra reikalinga tam, kad mes galėtume imtis veiksmų, kovoti su tokiomis rizikomis, nes prevencija visada yra geriau negu gydimas. Pavyzdžiui, kalbant apie Europos struktūrinius ir investicinius fondus, vidaus audito tarnyba nusprendė, kad teisės aktai yra labai sudėtingi ir ne visada lengva juos suprasti. Ir Dėl to gali atsirasti skirtingas aiškinimas tų e, nuostatų ir atitinkamai gali atsirasti klaidų. Už tai vidaus audito tarnyba e, pateikė rekomendacijų atitinkamą kryptimi atsakingiams generaliniams direktoriams. Ir taip pat e, Vidaus audito tarnyba mano, kad reikalingas prevencinis auditas, kadangi jo metu yra įvertinama, kiek generaliniai direktoratai yra pasirengę e, nuo pat pradžių veikti teisingai. Tokie auditai jau buvo įgyvendinti 2015 metais išlaidų srityse kai kuriuose tokie auditai buvo atlikti. Ir taip pat pirmasis e, komisijos pirmininko pavaduotojas Francis Timmermanas ketina ateityje ypatingai daug dėmesio skirti tokiems prevenciniams auditams. Taigi mes e, Žinome, kad prevencija yra svarbu ir taip pat korekcinės priemonės turi būti tobulinamos. Kalbant apie korekcinės priemonės, apie jas informacijos rasite ataskaitoje apie e, biudžeto apsaugą ir žinote, kad 3,2 milijardo eurų per metus buvo skiriama korekcinėms priemonėms. Anksčiau tai yra 2,4 procento e, vidutinių biudžeto išmokų vieneriems metams. Tai reiškia, kad mes mažiname klaidų lygį imdamiesi korekcinių veiksmų nedelsiant ir ryštingai. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad reikia nepamiršti, kada yra atliekamos, kada klaidos yra nustatomos ir kada yra įgyvendinamos korekcinės priemonės daugiametėse programuose, kiek laiko praeina nuo vieno vieno, nuo vienos datos iki kitos. Komisijai tai yra labai aktualu. Aš daug kalbu apie atitikti, atitikti tačiau svarbiausia yra tai, kokius rezultatus pasiekime panaudodami biudžetą, kaip tarnaujame savo žmonėms. Ir čia galime pereiti prie realių rezultatų, veiklos rezultatų. Taigi, šios komisijos penkerių metų kadencijai e, veiklos rezultatai yra labai svarbu. Rugsė 22 dieną buvo, įgyven, e, buvo e, organizuota komisija, kurios, e, konferencija, kurios metu susitiko komisijos nariai ir taip pat Europos parlamento nariai, Europos audito rūmų atstovai. Ir ten padarėme štai kokią išvadą. Veikla turi būti akcentuojama nuolatos. Jai turi būti skiriama daug dėmesio, kad pasiektume tokių rezultatų, kokių norime. Tai būti, turi būti prioritetas ir mums, ir valstybėms narėms, ir Europos parlamentui, ir tarybai, ir auditorumams. Tačiau turime žvelgti realistiškai. Mąstysenos pokyčiams reikia laiko. Ir neturėtume tikėtis, kad labai paprastai pavyks veiklos rodiklius adaptuoti, kad jie pilnai atspindėtų realią situaciją. Kitaip sakant, mes rasime e, tokius e, rodiklius, kurie padės mums e, stebėti veiklos rezultatus visose ligmenyse Taigi veiklos rezultatų stebėjimas turi būti atliekamas sistemiškai ir nuolat. Tai yra jau daroma ir dėl to svarbu įvertinti, kas pasiteisina, o kas nepasiteisina. Pastarasis dalykas turbūt yra dar svarbesnis. Dar kartą pabrėšiu, kad pokyčiams reikia laiko, bet taip pat reikia ir ištvermės. Reikia vykstančius pokyčius nuolat vertinti, kad matytume, ar jie vyksta tinkama kryptimi. Mūsų tolesnėje ataskaitoje pamatysite, kokiu veiksmu jau buvo imtasi, o apibendrinamame pranešime rasite informacijos e, iš kasmetinių ataskaitų. Ir aš labai tikiuosi, kad ir šiandienos susitikimo metu, ir būsimų susitikimo metu kalbėsime apie veiklos rezultatus. Kartu su biudžeto kontrolės komitetu ir biudžeto komitetu buvome susirinkę visi kartu ir diskusijų metu išriškėjo, kad yra įvairiausių nuomonių, kas yra veikla ir jos rezultatai ir kaip juos galima būtų išmatuoti. Taigi mes turime visų pirma susitarti dėl to, ar galima išmatuoti veiklos rezultatus ir kaip tą padaryti geriausiai Be abejo, reikia remtis įrodymais, bet taip pat svarbu, kaip renkame įrodymus, kokiais kaštais ir kaip juos apibendriname. Mes e, komisijoje visai netrukus e, surenksime biudžeto e, paremto rezultatais tinklo atsakingųjų susitikimą ir jo darbo tvarkėje bus įtraukti ir šie klausimai. Kaip būtent, kaip mes suprantame pažangą, jos rezultatus, kaip nustatyti veiklos rezultatų naudingumą. Nes aš savo kolegoms apie tai nuolat kalbu. Ir tikiuosi, kad netrukus bus suburta ir tarp institucinė grupė skirta veiklos rezultatams vertinti. Labai gaila, kad šiek tiek ilgiau užtrukome formuodami tą grupę, negu ketiname. Dėkui. Dėkuoju pirmininko pavaduotojai už tai, kad pristatėte šitą pranešimą, o dabar norėtume suteikti e, žodį pranešėjai, poniai Lavajova. Dėkoju. Mes jau pradėjome kalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą uh, 2014 metų ir e, taip pat tolesnius veiksmus dėl 2013 metų biudžeto. E, mes ketvirtadienį e, dalyvavome pokalbėje su generaliniu direktoratu ir mes visi pabrėžėme keltą dalykų, dėl kurių mes e, sutarėme. Ir juos visus norėtume dabar jums ir išdėstyti. Visų pirma, mes suprantame, jog e, mes turime pakankamai pagrindo laikytis į rezultatus orientuoto požiūrio vykdydami biudžetą. 2014 metų. Ir tai yra mano pirmasis klausimas jums. Aš keletą pirminių klausimų norėčiau Jums užduoti, o paskui po pirmojo klausimų raundo aš pasigilinsiu į detalės. Manau, kad mes turėtume rasti bendrą supratimą ir bendrą interpretavimą dėl rezultatų ir, ir dėl to, kokie turi būti tolesni veiksmai e, vykdant 2014 metų biudžetą. Mes turime bendrai tai suprasti, vienodai. Kai skaičiau jūsų apžvalgą, apžvalgos ataskaitą, mačiau, jog apibrėžime, tai yra rezultato apibrėžime, yra fragmentiškai, fragmentiškai išdėstyti elementai. Mes suprantame, E, tą apibrėžimą e, kitaip ir mes turime suprasti šitą apibrėžimą vienodai. Tai yra esminis klausimas. Aš visiškai sutinku su tuo, kad visos institucijos turėtų e, visus apibrėžimus suprasti vienodai. Netgi žodį bendras supratimas aš pasiskolinau iš diskusijų su audito rūmu. Parlamentas, komisija ir audito rūmai šios didelius klausimus supranta skirtingai. Tai yra pirmasis mano atviras klausimas jums. Toliau. Mes visi žinome, kad 2014 metų komisijos biudžeto patvirtinimas susikoncentruos ties pirmuoju, pirmaisiais programavimo metais, programavimo laikotarpio e, metais ir bus numatyti keli tiksliniai elementai. Tai reiškia, kad kiek įmanoma daugiau reikės e, iš 2013 metų biudžeto vykdymo e, perkelti e, į 2014 metų biudžeto įvykdymą. Tai yra testinė veikla, ji prasidėjo na, kažkada anksčiau ir tęsis į ateitį, todėl mes turime e, užtikrinti testinumą. Kitas svarbus iššūkis - reikia tinkamų duomenų, kad pasiektume šitą tikslą. Ir jums turiu Dar vieną klausimą. Kai skaitome e, e, santraukos ataskaitą ir 2013 metų e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo tolesnius veiksmus, mums kyla klausimą, ar apskritai egzistuoja patikimi duomenys, ar jų pakanka, kiek mes juos turime, kiek mes jų turime. Kitas klausimas kokie yra jūsų lūkesčiai e, dėl e, aukšto lygio supaprastinimo darbo grupės veiklos. Jūs pati kalbėjote apie supaprastinimą. Mes visi sutinkame su tuo, kad tai labai svarbu. reiktų metams bėgant įvertinti tą supaprastinimo procesą. Ko jūs tikitės iš naujos aukšto lygio grupės supaprastinimo kontekste. Ir dar vienas klausimas. Jūs minėjote paprastą audito grandinę visuose dokumentuose, visame pranešime Ar tai jau yra veikiantis mechanizmas, nes pagal kai kurių valstybių narių patirtį yra daug persidengimo ir taip pat kontrolė bei auditas e, kartais dubliuojasi, netgi kai kur prieštarauja viens kitam. Kaip mes suprantame šiuos aspektus. Taip pat turiu keletą klausimų Filip Tavern apie vidaus, komisijos vidaus audito tarnybą. Mm, užduosiu tos klausimus vėliau, o kol kas tiek iš mano pusės. Pone vice, e, pone pirmininko vaduotė. Labai ačiū. Pirmiausia, dėl to, kaip pasiekti bendrą supratimą, kas yra tie rezultatai. Trumpas atsakymas būtų toks, kad per, didelį, per ilgą bendravimą. O ilgas apsakymas yra toks. Patirtis iš kitų institucijų darbo rodo, kad kai jos eina tokiu keliu, matodamos savo darbo pagal rezultatus, tai būna laipsniškas interaktyvus procesas, kurio metu reikia išvengti dviejų bendrų klaidų. Viena rezultatus lyginti su rodiklių rinkiniu. Tai yra pavojinga dėl dviejų priežasčių. Viena, mes linkstame daugiau dėmesio skirti tam, ką galime išmatuoti, tačiau tai gali būt, nebūtinai būti svarbiausi dalykai. Ir tuomet taip perkeliame išteklius ten, kur galima pasiekti išmatuojamus e, rodiklius, pavyzdžiui, vaikų skaičius mokykloje ar aukštos kokybės kelio kilometrų skaičius. Tokius dalykus lengva išmatuoti. Tačiau ne augimą, užimtumą, gyvenimo kokybės ar užimtumo kokybės gerinimą. Tai sunkiau išmatuoti. Antra bendra klaida tokia yra skubėti pereiti prie rodiklių rinkinio, o ne interaktyviai geriausio būdo nustatyti, kas yra pažanga. Mano ankstesnė institucija, Pasaulio bankas, užtruko dešimt metų, metų maždaug, kad sukurtų rezultatais pagrįstą savo veiklos sistemą. Ir jie patys pripažįsta, kad tai nėra tobula sistema, interaktyviai bandoma ją gerinti. Žinoma, reikia pradėti nuo kažko ir todėl mes manome, kad komisijoje reikia dirbti horizontaliai, kad turėtume bendrą viziją, bendrą vaizdą. Ir pradedame viskas nuo gana paprastos sistemos įdėgymo. Ir kuomet kiekvienas projektas ar programa, kurie yra finansuojami, yra apgalvojami, kokia programa yra sprendžiama, kokiu, koks požiūris taikomas spręsti problemą, kokie yra tikėtini rezultatai, kurių norime pasiekti ir kaip mes žinome, ar juos pasiekime ar ne įdėgi tokią sistemą, e, apsvarstai programas ir projektus ir pamažu gali sukurti finansavimo programavimą pasiekti, paskir, pasiektą, pagristą programos ar projekto rezultatais. Aš sutinku su jumis, kad matysime dar tradicinio požiūrio ir požiūrio pagal rezultatus e, e, mišinį. E, matysime tai, ar mūsų pinigai pasiekia reikiamų rezultatų. Aš suprantu, kad komitetas nori mus pastumėti, tačiau supraskite, kad reikia laiko, reikia rimto mąstymo pasikeitimo komisija, kurio mes siekiame kartu su valstybėmis narimis. Jo, kai kurios iš jų yra pažengusios toliau negu kitos, tai reikia pripažinti. Pačiose valstybėse narėse kai kurie sektoriai ir veiklos yra labiau pagristi rezultatų siekimu negu kiti. Tačiau jeigu sistemingai gerinsime ir inventorizuotume šios dalykus, E, matysime, kad kur esame, kiek esame nuėję, ką pasiekę ir matysime e, ženklių pokyčių. Atminkime, kad daugeliui komisijos žmonių e, jie dar vis turi senų laikų mąstymą, kuomet komisijai reikėjo galvoti, kaip išpleisti tuos pinigus, kuriuos jie turi. Nes generalinio direktoriaus sėkmė ar nesėkmė buvo matuojama pagal tai, ar pinigai, kurie buvo skirti išleisti, o ne ar pasiekti rezultatai ar ne. Tačiau pokyčiai vyksta, tą galiu jūs, jums tikrai pasakyti. Antras klausimas dėl pirmųjų programavimo laikotarpio metų ir būtinumo užtikrinti testinumą tarp 13 ir 14 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo mes e, tiesiog nieko kito ir negalime pasirinkti. Tiesiog mes kol kas baigėme kai kurias ankstesnio laikotarpio programas, pradėdami naują laikotarpį. Yra projektų, kur yra tiesioginis ryšys tarp to, kas padaryta iki šiol ir kas daroma su naujomis lėšomis. Ir čia mes siekiame daugiau dėmesio skirti rezultatams, makro tikslams, Žinote, kad pagal naują programavimo laikotarpį yra labai du svarbus e, pokyčiai, tai yra makroekonominės sąlygos ar finansavimas remia bendrą makroekonominio vystimosi tikslą ir kaip mes žinome, kad taip daroma. Ir antra, tas rezultatų rezervas, e, kurį turime, kad atlygintume tiems, kurie teisingai dirba ir matysime šį čia jungti 14 ir 15 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo procese. Dėl informacijos, kad mes sakome, kad informacija patikima ir na, pakankama, tačiau duomenų prieinama netiek jau daug. Na, aš suprantu, ką jūs sakote. Iš esmės mes turime patikimos informacijos, ją mes esame patikrinę ir e, galime sakyti, kad ta informacija yra teisinga. Kita vertus, neturime pakankamai sistemingos informacijos, kad galėtume spręsti apie rezultatus ir mes e, dirbame šioje srityje su valstybėmis narėmis. Kaip pakeiti e, veiklos vertinimo būdus, įtraukti daugiau rezultatų, rodiklių, tuomet e, duomenų sistemos gali dar neegzistuoti, kad duotų tau tos duomenys, kurių nori. Tuomet reikia čia dar darbuotis. Dėl e, aukšto lygio grupės skirtos supaprastinimui, tai čia mes siekime labai paprasto dalyko. Visose reikalavimuose, visose procesuose ir procedūrose e, mes norime juos visus klasifikuoti į tris kategorijas. Pirma, tie, kurių būtinai reikia, kad įgyvendintume projektus ir apgintume e, sąjungos finansinius interesus. Antra, tie, kurie, kurias būtų neblogai turėti. Jie kažką sustiprina, pagerina, tačiau nėra būtini. Ir trečia, dalykai, kurie yra nereikalingi. Pirmiausia, aišku, mes norime eliminuoti nereikalingus dalykus. Dėl antros kategorijos mes e, apsisprendžiame, ko mums reikia, ko nereikia. Tam reikės aukšto lygio grupės, e, kad ji panaudotų savo išmintį ir daugiau dėmesio galėtume skirti tam, kas yra iš tikrųjų e, būtini, o ne koncentruotumėmės į kažkokius blizgučius, kurie neteikia jokios vertės finansinių interesų aps, apsaugos. Ir dėl paprastos audito grandinės visi pasisako už tai. Tačiau galų gale pripažįstame, kad e, saviauditas gali nebūti panaikintas. Ir galbūt aukšto lygio grupė gal padės mums atsakyti į klausimą, ar tai yra būtina ar ne. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Dabar uh, e, Maks Valdama uh, e, noriu užduoti klausimus, taip? Pranešė noriu užduoti klausimus. Labai dėkoju pirmininko pavaduotojai už atsakymus. Jeigu galima, iš karto norėčiau perėti prie e, vidaus audito ataskaitos. Aš turiu konkrečių klausimų. Aš e, mačiau jūsų apžvalgą ir apžvalgos ataskaitę labai dėkoju už tai. 2014 metais mačiau, kad vidaus audito tarnyba e, parengė 127 naujas rekomendacijas, iš kurių 50 buvo laikomos labai svarbiomis o 77 svarbiomis. Dvi rekomendacijos, kurios buvo laikomos svarbiomis vadovams, nebuvo priimtinos, o e, taip pat e, tik, kelios, tik tai iš dalies buvo e, priimtos tos rekomendacijos, kurios buvo e, įvertinos kaip labai svarbios. Tad prašysiu vidaus audito tarimą patvirtinti, kodėl tai buvo. Tai pirmasis klausimas. Toliau. 413 punktas E, čia yra kalbama apie e, administracinių, administracinių procesų auditą Europos semestre. Ar tarnyba atliko e, kokį nors auditą? ar įvertino 2020 m. ES iniciatyvinės strategijas ir jeigu ne, tai kodėl buvo toks sprendimas. Ir taip pat turiu e, klausimą dėl naujų e, teisės aktų, dėl stu, e, reglamentuojančių struktūrinius fondus. Mes matėme, kad buvo numatyti keturi pagrindiniai aspektai, kurie bendri ir užimtumo ir regionų generaliniam direktoratui. Vienas dėl veiklos politikos programų dėrybų, dėl um, orientavimos į rezultatus ir taip pat į, e, dėl informacinių technologijų sistemų, kurios pa, paremė 2014 metų, 2020 metų vidaus procesus. E, kokiu būdu buvo priimtos audito strategijos? Toliau aš norėčiau paklausti jūsų štai ko. E, kokios buvo tolerancijos E, klaidų lygis 2013 metais. Žinome, kad e, jo, jis labai įvairuoja ir e, ar rizika egzistuoja ir ar rizika nėra nuvertinta. Ne visada duomenys yra patikimi dėl to, kad jos tam, e, jos, jų e, importavimas į komisijos sistemą yra e, ribotas, tačiau taip pat ir tikrinami tie duomenys yra ribotai. Pagal audito rūmus 2000, į 2014 metų regiono komiteto metinės veiklos ataskaita buvo įtraukta tam tikri rodikliai, kurie nebuvo tikslus. Atrodo, kad regionų generalinis direktoratas yra netoks aktyvus kaip žemės ūkio. Uh, E, norėtume už tai pagirti Žemės ūkio e, e, generalinį komitetą, generalinį komitetą dėl to, kad jie pataiso valstybių narių padarytas klaidas daug aktyviau nei kiti. Toliau septintoji pagrindų programa, mokslinių tyrimų pagrindų programa. Ta, ji reikalauja veiksmų koordinavimo tarp visų generalinių direktoratų. Ir norėčiau paklausti, ar jau egzistuoja toks veiksmų koordinavimo planas? Jeigu taip, ar septintoji e, pagrindų programa bus įgyvendinta iki 2020 metų? Jeigu taip, ar mes galime tikėtis, kad iki 2020 metų klaidų lygis sumažės? Toliau, dėl e, patik, užtikrinimo deklaracijos audito. Mes matėme, kad audito tarnybos reikalauja labai aiškių gaidrių dėl to, kada ir kaip e, delegacijų vadovai e, turi kaip e, tiksliai, tiksliai nurodyti, kaip taisyti situaciją toje patikinimo deklaracijoje. Ačiū asked the Director General for the Internal. Aš manau, kad e, vidaus audito generalinis direktorius galėtų atsakyti iš tos klausimus, o komisijos vardu Manfredas Kraftas pasisakys. Merci, madame la, la vice-présidente. Euh, madame la... Ačiū, ponia vicepirminkė, ponia pirmininkė, ponia pranešėja. Atsižvelgiu jūsų e, klausimus, kurie liečia visus pranešimus. Ir aš bijau, kad jeigu aš atsakyčiau detaliai į visus klausimus, užtruktume kelias valandas, nes jūs klausėte e, manęs apie visą vidaus auditą. Aš pabandysiu atsakyti į tuos dalykus, kurie atrodo esmingiausi, svarbiausi. Ir po to galėsiu jums detaliau, ką nors e, galbūt pateikti informacijos, jeigu norėsite. Iš pradžių bendra pastaba. E, kurį turiu atsakyti praktiškai kasmet. Galbūt e, teisės aktai šią prasme nėra visiškai aiškus. Pranešimas, kurį turite, tai yra komisijos ataskaita dėl audito, vidaus audito veiklos 14 metais. Tai nėra vidaus audito ataskaita, tai yra komisijos ataskaita. Tai reiškia, kad vidaus audito e, ataskaita yra teikiama kolegijai. Dalis tos informacijos yra vieša, dalis ne. Tačiau yra prieinama e, biudžeto kontrolės komitetui pagal 319 straipsnį e, ji yra prieinama vidaus, tai yra biudžeto kontrolės komitetui. Dėl pirmojo klausimo. 127 rekomendacijos 50 kelios e, svarbios, kai kurios nelabai svarbios. Visos detalės dėl šių rekomendacijų yra pateikta e, darbo dokumento šeštame puslapyje, kuris lydi ataskaitą. Visas puslapis skirtas paaiškinimams, aš nenorėčiau jų kartoti, tai nebūtų labai naudinga. Dvi rekomendacijos, kurios yra labai svarbios, kurios atsakyta priimti, tai yra FCO e, generalinio direktorato atsakymas. Viena rekomendacija susijusi su tai, kad reikia siekti projektų tikslų ir e, veiklos jų atsisakyta dėl valdymo E, modelio. Nes pagal jų darbo metodus ši rekomendacija netinka. Antras, e, antra rekomendacija susijusi su patikinimo proceso kūrimu e, delegacijose, kurios atsisakė dėl tos pačios priežasties DEFCO deklaratas dėl skirtingų metodologijų. Abiem atvejais Kalbama apie rekomendacijų e, teikiamos kylančios rizikos, dėl ko pateikiamos rekomendacijos. Tuomet e, atsakomybė tenka direktoriui. E, jos yra labai svarbios tos rekomendacijos, bet nėra kritiškos. Mes iš pradžių pateikėme tas kritiškiausias rekomendacijas, nes jos yra retos. vienais metais jų būna, kitais metais jų nebūna. Mes... Tai gali kelti problemų e, finansiniam valdymui, reputacijai ir panašiai. Ir čia pavojus kyla e, vienam procesui generalinėme direktorate, bet nebūtinai paties generalinio direktoriaus e, deklaracijoms. Taigi, jeigu tai gali kelti problemų patikinimui, e, bet nebūtinai e, galtiniams rezultatams. Tai yra metodo pasirinkimo dalykas galų gale. E, na, mes matome, kad rizika išlieka ir aš manau, kad mūsų auditas e, vykstantis 15 metais ir toliau analizuos šios aspektus. Taip pat noriu pasakyti, kad, kad iš 127 e, rekomendacijų yra dvi tik tai, kurios neįtrauktos. Tai yra labai nedaug. E, kitais kartais nebūna iš vis jų, nes rekomendacijos reikalauja daug e, laiko įdėkti ir nebūtinai visą laiką jos yra priimamos. Dėl Europos semestro. Vidaus auditas auditavo tik tai administracinius procesus, tai yra procedūrų valdymą. Ir ne tų procesų esmė. Tai yra toks pasirinkimo dalykas. Esminis auditas susiduria su problemomis, kad neturi e, rodiklių, pagal kuriuos galėtų vertinti rezultatus. Jeigu turi, e, kad turėtum e, rodiklį, reikštų, kad jis būtų suderintas su audituojamaisiais. Tai užimtų labai daug laiko. Jeigu norime suteikti patikinimą komisijos kolegijai, kad E, semestras administracinė prasme buvo gerai organizuotinas. Ir mes patikėme rekomendacijas, kurias priemė iš karto generalinė direktorė. Ir iš karto jas pritaikė tas e, rekomendacijas, kurias patikėme kaip audito rezultatą. Trečias klausimas susijęs su struktūriniais fondais ir bendromis problemomis. Jūs manęs klausėte, kokiuose, kokiamis priemonėmis e, audito strategija e, pritaikyta, e, sudaryta su rekomendacijomis. Aš galiu pasakyti, kad tai dar nepadaryti, nes kai mes patikėme rekomendacijas, tuomet prasideda ir darbas. Audito darbas nėra pasirengimas. Tai yra tiesiog rekomendacijos pateikimas audituojamiesiems o darbo planas turi būti, būti vykdomas e, direktoratų 15 metais. O pirmas e, plano gyvenimas būtų 16 metų pirmoje pusėje. Auditas, kuris man atrodo reikšmingesnis dėl visų 14 metų programų, kaip komisijos vicepirmininkė kalbėjo, tai, kai vadinama spragų vertinimu, e, remiasi rekomendacijomis ir jis planuojamas 16 metų pirmam pusmečiui. E, geriau galbūt e, tiktų pasakyti antrajam trimestrui. Po jūsų biudžeto įvykdymo patvirtinimo tai bus daroma. Ir negaliu Jums šiandien pasakyti, iki kokio, kokių mastų bus audito strategija bus e, patvirtinta. Jūs e, klausėte, kaip vertina audito rūmai ir komisija klaidų lygį. Ir klausėte manęs, ar tvirtinate, ar, nežinau, ar čia buvo tvirtinimas, ar klausimas, ar e, regijo direktoratas mažiau aktyvus negu kad agri Manau, kad reikia suprasti vidaus audito vaidmenį e, ir jo santykius su audito rūmais. Yra ženklų skirtumas tarp e, audito rūmų nustatoma klaidų lygių ir komisijos audito. Aš e, ilgai nepristatinėsiu metodikų, bet skirtumai yra nemenki. Dėl daugia metiškumo kurį atsižvelgėme dėl finansinių korekcijų, dėl problemų, kad vienos e, korekcijos vykdytos matomos po kelių metų ir galime korekcijų pajėgumus įvertinti konkrečiais metais, tačiau įvertinti vienarių metų klaidas reikia daugiau laiko. Tai dėl to yra tam tikra spraga ir skirtumų. Vidaus auditas vertina kontrolės sistemos veikimą komisijoje ir vertina tą korekcinį pajėgumą, kuris gali duoti kitokias išvadas negu kad auditorumai. Tai yra veiklos vykdytos konkrečiais metais imties vaizdas. Dėl tų aktyvumo skirtumų tarp direktorato aš negaliu oficialiai nieko pasakyti ir aš neturiu galimybių lyginti du direktoratus, nes jie veikia iš dalies panašiai, tačiau iš dalies yra labai skirtingai. Pavyzdžiui, kaimo plėtros fondas yra, dirba su struktūriniais fondais, kurie panašus į regioninius fondus ar socialinio fondo veiklą, tačiau kita veikla susijusi, svarbi, tai yra žemės ūkio rinkos e, koregavimas ir čia rizikos yra kitokios, finansavimas yra 100 procentų komisijos, gali, e, galimybės į intervencijas yra Žemės ūkio direktorato daug galingesnės negu regio direktorato. Ir e, gana skirtingi teisės aktai, kuriais remiasi abu e, direktoratai. Ir rizika kyla dėl tam tikrų dalykų nuostatų teisėkuros procesuose nustatytų. Aš manau, kad šie dalykai yra pakankamai techniški, iš esmės Aš atsakiau jūsų klausimus, kurie leidžia suprasti, kokie skirtumai tarp e, šių direktoratų, vidaus audito e, požiūrių. Abu direktoratai puikiai bendradarbiavę su auditoriais, e, puikius santykiai yra tarp audito ir generalinių direktorių. Ir šią prasme tiek, o jų metodų aš negaliu lyginti. Taip pat klausėte dar dėl bendro paramos e, centro mokslinio tyrimų srityje, ar jis efektyvus ar veikia. Na, dar kartą pasakyti, negaliu Jums pasakyti. Šiuo metu vyksta auditas. E, mes atlikome A fazę, e, tačiau pirmąją fazę, tačiau nevykdėme dar antrojo etapo tačiau bendrasis paramos centras yra kompetentingas tik tai už pirmąją etatą 2020 programą, o ne per 7 mokslinio tyrimo programą. Na ir pagaliau jūs klausėte, ar delegacijų vadovai ar vadovavimo linija yra pakankama. Tas pats atsakymas. Mes atlikome auditą, pateikėme rekomendacijas ir turėsime įvertinti veiksmų plano vykdymą. Jūsų klausimai yra e, svarbus, tačiau jie šiek tiek per ankstyvi. Auditas baigtas 14 metais, veiksmų planas bus gyventas 15-16 metų pradžioje, todėl jo dar negalima kol kas vertinti kol neteis tas laikas, kuomet generaliniai direktoratai praneš, kad tie planai įgyvendinti. Taigi, jau turite daugiau klausimų, aš mielai atsakysiu juos. Galbūt e, galime konkrečiau dviesą pasišnekėti. Dėkoju. E, dabar Be abejo, paranešėja norėtų gauti atsakymus iš Europos komisijos ir iš audito rūmų. Na, pranešimas, mes konstatuojame, e, yra, e, na, problema e, glūdi tame, kad yra interesų konfliktas tarp vadovų valstybėse narėse ir taip pat kolegijos ir e, to interesų konflikto negali būti dėl to, kad e, tiesiog tai yra savame suprantama. Uh, Ir šitas klausimas lieka atviras ir aš dėl to labai apgailę stauju, nes man atrodo, kad komisija dabar neatsižvelgia į realybę, neatsižvelgia į problemas, kurios egzistuoja valstybėse narėse, tačiau privalo tai padaryti, nes jos vis iškyla. Yra daug kitų dokumentų, pavyzdžiui, e, yra interes, finansinių interesų apsaugos dokumentai, tačiau jie e, šiuo atveju nenaudingi. ir 441 e, e, punkte e, komisijos pranešime apie tai kalbama. Ir Regi generalinis direktoratas pra, praneš, priėmė 96 procentus visų klaidų kaip pateisintas. Ir regionų komitetas e, e, vieną kablelis aštuonis procentus e, klaidų lygio nustatė, regi nustatė 88,8 procentus ir tai padidino 0,9 procentais, taigi buvo mažiau priimta klaidų ir jie kiek įmanoma greičiau, taip kaip Agri įgyvendino e, pakeitimus, tačiau dėl kaimo plėtros ten esantys skaičiai tikrai e, labai dėl nerima kelia. Iš tiesų egzistuoja rimtos problemos valstybėse narėse. Ir e, vidaus auditas tai parodė vieni tiki tai skaičiais, kiti tai, tai skaičiais netiki, taip neturi būti. Taigi skaičiai neteisingi, reikalingo korekcija. Ir komisijos dokumente dėl e, biudžeto patvirtinimo įvykdymo e, yra išdėstyti e, filosofiniai pamastymai apie neteisingus duomenis tai yra neteis... Visada kyla diskusija tarp to, ar jie neteisingi, ar blogi tie duomenys. Taigi dabar Šit... Tai yra labai rimtas klausimas ir valstybės narės dabar nieko nedaro, nesijima veiksmų ir tai mus šokiruoja. Tai yra visos sistemos pagrindas. Aš pasižiūrėjau į vidaus audito dokumentą, vidinį dokumentą ir tuos auditus, kuriuos mes tik aptarėme 2014 14 iki 2020, tai buvo praleista naujos sistemos galimybė. Dėl to, kad tos problemos nuolat atsiranda iš naujo ir komisija turės mažiau galimybių ateityje imtis veiksmų. Mes turime pagalvoti, kokią linkme mes norime eiti. Turime nepamiršti, komisija turėjo galimybę įsikišti, imtis veiksmų. Mes e, galime renkti labai gražias e, ataskaitas, tačiau visi žino, kad tai nieko verta. Jūs taip pat žinote, kad tai nieko verta, tačiau mes tai darome, tarytum, e, tai būtų viskas nuostabu ir niekas netiki tuo, ką mes skaitome. Ir tai niekam nepastarnauja. E, Ir dar e, dėl Olafo norėčiau kai ką pasakyti. Labai ačiū už pastabas. 4-4 punkte e, tai minima. Tačiau ta, pakartosiu dar vieną dalyką. Dabar e, mes išgyvename dar vieną nemalonumą dėl kelionės išlaidų. Norėčiau pamatyti, kad e, e, kolegijos e, kelionių, kelionės išlaidas ir palyginti jas su tomis, kurios buvo patirtos prieš penkerius metus. Tai būtų skaidru. Ir tokiu atveju tie duomenys turi būti atskleisti visiems. Tai yra labai svarbus dalykas mums. Mes matome, kad einame labai bloga linkme. Ir galbūt galėtumėte pasakyti, ką nors apie savo planus. Ačiū. To, uh, split... Mes savo atsakymus padalinsime, į dalį atsakysiu aš, o Manfredas Kraftas į kitus klausimus atsakys. Visų pirma, dėl interesų konflikto, o jis paskui prates. Visi pripažįstame, kad tai yra valstybių narių atsakomybė. Jos turi užtikrinti, kad nebūtų intereso konflikto įgyvendinant įvairias programas finansuojamas iš ES biudžeto. Mes labai norime, kad valstybės narės dalyvautų aktyviau, kad pateiktų nacionalinės deklaracijas, bet šioje srityje pažangos padarėme kol kas dėja labai nedaug. Nors tai nereiškia, kad turime pasiduoti. Kalbant apie atsakomybę už ES biudžeto naudojimą apskritai, valstybės narės privalo sukurti tokias sistemas, kurios padėtų arba kurios garantuotų atskaitomybę ir atsakomybę valstybėse narėse. O dabar leisiu Manfredui E, apie tai plačiau pasisakyti. O taip pat dėl jūsų antro klausimo, dėl OLAF, kovos su sukčiavimu tarnybos. Labai gaila, kad toks menkas biudžetinė, biudžeto trūkumas, kuris buvo ištaisytas, vis tiek nėra pamirštamas. Aš apie tai kalbėjau su Olafo generaliniu direktoriumi taip pat ir su priežiūros komiteto pirmininku. Ir galiu visiškai norėdama atskleisti visą informaciją, pasakyti, kad mano nuomonė tai, kaip Olafas pristatė šitą klausimą, buvo labai e, nerimastingai tai pristatyta bet priežos komitetas ga, turėjo dvi galimybės - arba sumažinti išlaidas, arba prašyti papildomo biudžeto. Priežiūros komitetas nusprendė rinktis pirmąjį variantą - sumažinti išlaidas. Ta jie ir padarė po to, kai sulaukė įspėjimo iš Olafo ir šitas klausimas dabar yra išspręstas. Tačiau jis parodė, kad tai, kaip dabar yra administruojamas priežiūros komis, nėra geriausias būdas. Aš priemiau sprendimą siekti paskirimo paskirstančiojo pareigūno e, pareigas tam, kad ateityje e, nekiltų tiek daug triukšmo dėl e, to, kas iš esmės buvo pakankamai menkas dalykas. Ir šiandieną jūsų komitetui galiu pasakyti, kad mes pradėjome peržiūrą, ėmėmės žingsnių, tą kryptimį ir tikiuosi, kad po kelių savaičių galėsiu Jums pateikti konkrečios informacijos apie tai, kaip viskas vyksta ir kur kas e, atlieka pagrindinį biudžeto paskirstimo darbą. Aišku, per vieną dieną to išsiaiškinti nepavyks, bet su priežiūros komiteto e, pirmininku aptariau, tai jis pritarė tokiems žingsniams ir kai tik galėsiu jūs apie viską informuosiu priežiūros komiteto pirmininkas man taip pat nurodė, kad jis norėtų, kad būtų atliktas ir vidaus auditas, kad būtų patikrintas priežiūros komiteto biudžetas tam, kad ateityje būtų galima kuo veiksmingiau suplanuoti biudžetą, kuris yra pakankamai nedidelis. Ir dar prieš perdodama žodį ponui Kraftui, norėčiau pasakyti bendro pobūdžio pastabą. Europai laikai dabar labai sunkus. Visi tai žinome. Tai yra išbandymų metas visiems. Esame bandomi, ar sugebėsime užtikrinti piliečių pasitikėjimo Europos Sąjunga bei tuo, ką Europa gali jiems suteikti. Pone pirmininkė, aš suprantu jūsų sunerimą dėl to, kad pokyčiai turi būti gilesni, labiau esminiai, bet noriu pasakyti ir jums, ir visiems čia esantiems, kad aš ir mano kolegos pilnai suprantame, kokia atsakomybė mums tenka, kuriant ES patikimumą atsakingai ir veiksmingai naudojant mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Ir visi žingsniai, kuriuos mes žengėme, eina būtent tą kryptimį. Manfredai. Ačiū pirmininkė, dėkoju pirmininkės pavaduotoje už man suteiktą žodį. Aš norėčiau atsakyti į jūsų, ponė pirmininkė, klausimą ir taip pat jūsų, ponė pranešėja, klausimą dėl likutinio klaidų lygio. Uh, kalbant apie patikimumą, valstybių narių statistikos patikimumą ir apie tai, ką mes galime dėl to pasakyti, pradėsiu nuo likutinio klaidų lygio. Šis klaidų lygis yra tas klaidų lygis, kuris lieka po to, kai yra įgyvendinamos daugiametės sistemos. Taigi, metodas, kada yra apskaičiuojamas toks likutinis klaidų lygis, e, tai jis apskaičiuojamas po laikotarpio pabaigos. Ir daugiau informacijos galite rasti apibendrinančiame pranešime. Rizika yra nuo 3,6 iki 5 milijardų euro. Toks yra tų klaidų lygis. Dabar reikėtų kalbėti apie korekcinių veiksmų pajėgumo. Pane Georgieva apie tai kalbėjo kad ataskaitoje yra kalbama labai gerai apžvelgiamos prevencinės ir korekcinės priemonės. Ir pirmą kartą istorijoje komisija apibendrinimo ataskaitoje yra pateikusi e, prognozuojamus skaičius apie galimas korekcinės priemonės. Mes paėmėme tos skaičius, kurie buvo ES biudžeto korekcinių priemonių e, ataskaitoje ir su audito rūmais e, pabandėme apskaičiuoti, koks klaidų lygis ir korekcinių priemonių e, apimtis galėtų iškilti ateityje. Taigi mes rėmėmės tais skaičiais, kurie buvo nustatyti prieš audito rūmų ataskaitą ataskaitos paskelbimą. Ir galite būti tikri, kad klaidų skaičius, kurį nustatė paskui audito rūmai, nėra įskaičiuotas papildomai, taigi jokio dubliavimuose nėra. Ir mes apskaičiavome, kad per metus bus pritaikytos korekcinės priemonės 2,7 milijonų eurų. Pagal tai galima spręsti, kokios efektyvios gali būti korekcinės priemonės. Dabar galima vėl grįžti prie likutinio klaidų lygio. Deja, iš 2,7 sunku gauti tokius uh, duomenis. Na ir baig, baigdama norėčiau pasakyti, kad nežinau, ar jūs turite tokią informaciją, tačiau norėčiau žinoti kiek įmanoma greičiau, kas nutiko su 2000. 2015 metų birželio mėnesį patvirti, biudžeto patvirtinimo uh, ataskaitą. Galbūt galėtumėte bent daugiau detalių mums pateikti, kiek įmanoma greičiau. Pirmininko pavaduotoja, prašau. Ačiū už klausimus ir komentarus. Mes pasidalysime atsakymus su ponu Kraftu. Vėl. Pirmiausia, dėl 318 straipsnio ataskaitos. Ji buvo patvirtinta 15 metų birželio mėnesį, tačiau ji bus pateikta šiam komitetui generalinio sekretorijos sausio mėnesį per biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimus. Taigi šis dalykas artėja ir bus vykdomas biudžeto vykdymo patvirtinimo procese. Antra. Kofinansavimo buvimas ar jo nebuvimas kaip veiksnys, kuris pakerta projektų ir programų gyveninimą. Mes gana lankščiai elgiamės programų šalise, kad aktyviau jas paremtume, kad jos galėtų pasinaudoti ES biudžetu, nepaisant turimų sunkumų. Kaip žinote, didžiausios e, problemos buvo Graikijoje ir iki šimto procentų buvo pavadintas finansavimas iš komisijos pusės prioritetinėmis programams. Tai buvo laikina, mes manome, kad kofinansavimas turi būti, kuris pademonstruotų šalies įsipareigojimus. Taip pat turime suprasti tą faktą, kad nuo tada, kai nustatyta problema ir iki tada, kai komisija galėjo imtis veiksmų, galėjo būti programų, kurios patyrė tam tikrą poveikį. Galbūt Manfredas papildys šį e, klausimo aspektą. Dėl jūsų prašymo gauti dokumentus, kaip žinote, mes visada siekiame būti atviri ir skaidrus parlamento narių atžvilgių. Pasižiūrėsime, kaip galima pateikti daugiau dokumentų ir susieksime su jumis, kai tik galėsime e, tai padaryti e, tokiu formatu, kuris būtų tinkamas. O dabar Manfredas atsakys į kitus klausimus. Na ir tiesą sakant, norėčiau dar, ponia pirmininkė, pasakyti, kad 16.30 pradedame trialogą biudžeto klausimais ir aš turėsiu prisijungti. Tuomet norėčiau steigti žodį Markui Stasui. Aš ir norėjau pasakyti, kad galbūt kiti komiteto nariai norėjo užduoti man klausimų, o Manfredas atsakys vėliau. Eh, een aantal maanden geleden was u hier bij ons eh, om met ons te praten over. Ačiū pirmininkė. Prieš kelius mėnesius jūs eh, pas mus lankėtės, kalbėjome apie sustarimus dėl tabako. Jūs žinote, kad pranešimas paskelbtas prieš vasarą, kiek aš žinau. Kiek aš žinau, jis neegzistuoja ir nėra paskelbtas biudžeto įvykdymo patvirtinimo prasme norėčiau sužinoti, koks tai yra kalendorius mums. Mes turi, rengsime pranešimą dėl šių sustarimų, dėl tabako ir vėl mums reikia daugiau informacijos. Dabar norėčiau grįžti, grįžti dėl priežiūros komiteto Olafo santykių, apie ką kalbėjo e, Greslė. Jūs sakote, kad e, e, gailestavate dėl to, kas įvyko. Puiku, ponė komisarė. Jūs kalbėjote su, su Olafo generaliniu direktoriumi, su priežiūros komiteto pirmininku, taip pat paskelbėte, kad imsite priemonių, kad būtų galima kažką pakeisti, kas turėtų e, garantuoti priežiūros komiteto nepriklausomumą. Tačiau čia kalbama ne vien tik apie Olafo e, biudžeto priežiūrą, bet ir Olafo personalo priežiūrą. Bet čia dar ne viskas. Viskas dar nesibaigė. Priežos komiteto narių integralumui kyla grėsmė. Tai yra asmenys, kurie turi tarptautinės patirties, nacionalinės patirties. Dabar jie spaudoje e, perskaito ir vietinės spaudoje, ir Belgijos spaudoje, kad jų reputacijai kyla grėsmė. 2014 metais e, Dešimt mėnesių tas asmo buvo priežiūros komiteto pirmininkas. Ir aišku, kad tas asmuo žino daugiau negu kiti. Kadangi jis dirbo Briuselėje, gyvena Briuselėje, tai jis daugiau, aišku, pakliūna į radarų akiratį. Ir jis tengiasi, kad tas 200 e, tūkstančių eurų biudžetas būt nebūtų viršininkas. Aš žinau, kad Olafo generalinis direktorius e, tiesiog e, tą konfliktą tarp priežiūros komiteto ir Olafo tiesiog e, kursto. Jis tiesiog e, ne pirmą kartą taip daro. Jau dalį bylos atveju. Priežiūros komiteto pirmininkas netgi atsistatydina. Aš e, suprantu, kokia yra pono Kesslerio ir dabartinio priežiūros komiteto uh, pirmininko santykiai, jie nėra gerai. Reikia užbaigti tik šį karą, noriu įspėkti jūs dėl vieno dalyko. Man susidaro įspūdis, kad šioje istorijoje žmonėmis yra tiesiog manipuliuojama. Ponas Kestleris kariauja savo karą. Ir sukuriama tokia atmosfera, kuri reiškia tarsi, tar, tai yra priežiūros komiteto problemos. Aš, aš suprantu, kad panas Kisleris turi problemų santykiuose su priežiūros komitetu, tačiau aš, pavyzdžiui, nežinau jokių kompetencijos klaidų, kurias būtų atlikęs priežiūros komiteto. Jeigu yra tokių duomenų, Tai prašome tai pranešti, nes aš apie tokius dalykus nieko nežinau. Šis karas tarp Olafo ir priežas komiteto vyksta 3-4 e, metus, jį reikia pagaliau užbaigti. Jūs pati sakėte, kad Europa išgyvena sudėtingus laikus ir jeigu mes norime euroskeptikams įrodyti, kad jie neteisūs, turime numatyti, kad pareigūnai būtų kontroliuojamų nepriklausomų institucijų. Priežiaus komiteto nariai nusipelno mūsų pagarbos, jie yra specialistai ir negalima jų, jų tiesiog sušaudyti per straipsnius spaudoje. Jeigu norite apsaugoti priežiūros komiteto žmonės, prašom pasirūpinti. kad e, tie, kurie turi būti, yra kontroliuojami, kad turi būti kontroliuojami, būtų kontroliuojami, o priežas komiteto nariai galėtų dirbti savo darbą. Ačiū. Atsakymas į pirmą klausimą. Vasarą mes kontaktavome su valstybėmis narėmis ir prašėme jos, jas pateikti informaciją apie jų patirtį įgyventinant tabako sustarimus. Gavome tą informaciją iš 20 valstybių narių. Manome, kad to pakanka, kad galėtume jų pastabas integruoti ir baigti galėtume vertinimą. Ir norime šį vertinimą paskelbti šį ketvirtį. Man atrodo, kad mūsų požiūris yra labai atsakingas, tai yra mes nenorime skubėti ir daryti iš ankstinių išvadų. E, nes tuo tarpu buvo padidintas mokestis e, Philip Morris, mes galime integruoti valstybių narių pateiktą informaciją, užbaigti tą vertinimą ir tuomet e, priimti sprendimus, kokiu žingsniu E, imtis toliau. Dėl jūsų antrojo klausimo. Jeigu jūs ar kas nors kitas turite kokiu nors įrodymu, kam aš nutekinau informaciją ir kaip tai įvyko, labai norėčiau gauti tokią informaciją. Kaip jau sakiau iš pat pradžių, labai gaila, kad tai, kad tai kas yra labai nereikšmingas biudžeto klausimas e, įgavo tokį mastą. Aš sutinku su jumis dėl to, kad įtampa e, tarp Olafo vadovų ir priežas komiteto yra nepriimtina, jį vis dar auga per mūsų tarp institucinį keitimąsi nuomonėmis įvykus netaip seniai. Aš pateikiau pasiūlymą, kurio tuomet buvo pritarta. Pasiūlymas buvo toks, kad aš paprašysiu priežiūros komitetą ir Olafą labai konkrečiai pasakyti, kokios yra problemos, kurias jie interpretuoja skirtingai dėl priežos komiteto vaidmens ir po to pat, e, reikėtų paklausti teisininkų, kad būtų galima užbaigti šį klausimą. Ir priežiūros komiteto pirmininkas panas Pjosti sutinka su tuo. Aš apie tai kalbėjausi ir su generaliniu direktoriumi. Ir taip mes bandytume rasti racionalų kelią į priekį, dėl ko galima būtų susitarti ir galėtume galų gale suderinti darbo tvarką <clears throat> tiek Olafui, tiek priežiūros komitetui. Taip, tai neigiamai veikia Olafo darbuotojų moralę. Ir kaip asmo atsakingas už darbuotojus Olafe, aš norėčiau, kad visą tai būtų išspręsta pragmatiškai dėl to, kaip priežiūros komitetos e, vykdo savo funkcijas ir ką tai turi, kokios reikšmės tai turi sustarimui tarp abiejų pusių. Taip pat aš manau, kad e, priežos komiteto pirmininkui ir generaliniam direktoriui būtų naudinga, jeigu aš galėčiau suvaidinti tolesnį vaidmenį dėl to, kaip užbaigti šias diskusijas tarp jų. Ir aš esu pasirengusi tai daryti ar dalyvaudama jų susitikimuose, ar gauti informaciją po to, kai jie pasikalba, kaip suinteresuota, bet neutrali pusė. Parlamentas prašė manęs iki šių metų pabaigos užbaigti derinti darbo tvarką. Ir galiu pasakyti, aš dariau viską, ką galiu, tačiau, kaip jau esu sakiusi, e, tarp institucinio keitimosi nuomonėmis nariams tai galime nuvesti arklį prie vandens, bet neprivers jo gerti. Ir aš prašau tiek Olafo, tiek priežiūros komiteto, prašom gerti tą vandenį. Raskime e, galimybę rasti tai tą praktinę pusę santykių užbaigti. Niekas nėra suinteresuotas tuo priešiškumu, kuris vis tęsiasi ir tęsiasi ir nėra pasitikėjimo kalbantis su priežios komiteto pirmininku dėl apsikeitimo tais laiškais, kurie tik tai kaitina atmosferą, išgirdau iš jo, kad jiems galų gale tai yra pasitikėjimo klausimas. Reikia atkurti pasitikėjimą, jeigu to nepavyks padaryti, mes nepastarnausime nei Olafui, nei niekam. Manau, kad visi instituciniai žingsniai, kuriuos galėtume žengti, kad tie santykiai taptų draugiškesni, konstruktyvesni, visus tuos žingsnius mes žengsime. Aš minėjau įgaliojimų sutiekianti pareigūną Olafo išlaidoms. Jūs paminėjote kitą problemą. Tai yra sekretariato priežiūra. Tai pasirodo sudėtingiau išspręsti dėl Olafo reglamento. Sekretariatas yra Olafo e, organigramos dalis. Ir mes bandėme rasti konstruktyvų būdą, kaip išspręsti šias problemas. Mes turime naują pasiūlymą, kurį teikiame teisininkų tarnybai, tikiuosi, kad e, jis bus tinkamas. Tačiau apskritai aš prašau visus prisimti savo atsakomybę ir siekti daugiau ramybės mūsų darbe, kai kalbame apie svarbius dalykus, tokius kaip Olafo veikla. Ja. Dėkoju pirmininko pavaduotojai. Manau, kad buvo blogas uh, sus, įspūdis susidaręs, jeigu kažko ne, nepajauti, tai mes negalime susitaikyti su šitą problemą dėl to, kad turime ją įspręsti. Taigi dabar reikia spręsti, kas bus daroma, nes taip toliau tęstis negali. Ir dabar labai noriu padėkoti Jums už tai, kad dalyvavote čia. Aš suprantu, kad turite išeiti. E, be abejo, biudžeto trišalės darybos negali laukti. E, aš norėčiau, kad prieš Jums atsakant iš tą klausimą, dar vieną klausimą pridurti. Susijusi su na, pranešimu. ES biudžeto apsaugos pranešimas. Mes turime skaičius ir jūsų pranešimo lentelėje numeris 333 taip pat yra skaičių. Ir čia e, ES biudžeto ataskaitoje šioje lentelėje sakoma, kad finansinės korekcijos siekia 903 e, milijonus, o 214 metais, tai yra 214 metų skaičius, O jūsų lent, o kita lentelė sako, kad tai yra kitas, kitoks skaičius - 736 milijonai. Taigi tie skaičiai tikrai nesutampa. Būtų gerai, jeigu jūs juos visus e, suvienodintumėte. Kolegos dabar ruošiasi balsavimu, taigi trumpai. Ačiū. Dėl tų skaičių. Hmm. Ganz Ohr, bitte. Okay. Thank, thank you, Chair. Uh, first I want to Dėkoju. Pirmiausia, atsakysiu į keturis klausimus, kuriuos uh, uždavė ponia Ajala Zender. Kodėl mes E, savo komunikate dėl ES biudžeto apsaugos nepateikėme e, skaičių, kiek išieškota iš kiekvienos valstybės narės. Trumpai norėčiau paaiškinti, kodėl mes e, pateikėme šitą komunikatą dėl biudžeto apsaugos. Čia mes pateikėme informaciją apie visus veiksmus, kurių ėmėsi Europos komisija siekiant apsaugoti ES biudžetą nuo tų išlaidų, kurios patiriamos pažeidžiant teisės aktus. Korekcijos yra susijusios susijusios e, su, su valstybėms narėmis, kurios neįgyvendino e, protingų gerų sistemų. Todėl komisija mane, kad labai svarbu parengti e, lenteles, kuriuose numatyti skaičiai kiekvienai valstybei nariai, kad iš karto galėtumėte pamatyti, kokia yra situacija skirtingose valstybėse narėse. Išieškota suma yra susijusi su galutiniais naudos gavėjais, kurie gavo net, pinigus neteisėtai. Todėl jie turi gražinti šias sumas. Todėl mes e, manėme, kad nėra e, labai svarbu identifikuoti, iš kokių e, valstybių narių yra šitie galutiniai naudos gavėjai. Teoriškai galėtume tą informaciją pateikti, tačiau mes nežinome, kad tai iš tiesų, ar tai iš tiesų protinga. Mes kartu su jumis šitą informaciją, me, iš tiesų pagalvosime, ar šitą informaciją iš tiesų reiktų pateikti. Dabar dėl jūsų klausimo susijusio su bylomis, e, su atvejais, kai valstybės narės e, atsisakė e, programų ar projektų, kai negavo kofinansavimo. Čia nėra sąsajos su komunikatu dėl ES biudžeto apsaugos. Kodėl? Todėl, kad valstybės narės pačios tos projektus, tų projektų atsisakė. Tai reiškia, nebuvo jokio neteisėto mokėjimo. Jeigu valstybė narė, pavyzdžiui, apsimetė, kad kofinansavimas egzistavo, o jo nebuvo, tai tada tokia informacija komunikate bus pateikiama. Dėl IMG e, vice e, pirmininko pavaduotojo pasakė, e, savo nuomonę dėl dokumentų, kurie turi būti pateikti. Noriu Jūs informuoti, na, aš jau elektroniniais laiškais e, pasikeičiau su ponia Kresler. E, kalbant apie senas e, dabar tyriamas bylas, mes labai detaliai analizuojame tas išlaidas, kurios buvo deklaruotos komisijai. Kai mes tik tais aptinkame atvejį, kai kyla problemų dėl teisėtumo, tai tada atliekamas išieškojimo auditas, tai yra IMG turi um, išieškoti arba atidėti mokymus, kurie turi būti padaryti ateityje. Taigi, tai e, visi, visi atsakymai komisijai, visa tai, kas e, reikalinga komisija gyvendina. Dabar dėl teisingumo teismo sprendimo 2000. 1994-1999 metais. Šitos bylos yra susijusios su Europos komisijos nurodytais dviem, nurodytomis dviem finansinėmis korekcijomis. Svarbu pažymėti, kad 2006 metais teisės aktų kuriejas prieėmė naujas taisyklės dėl finansinių korekcijų procedūrų. O iki 2006 metų nebuvo aiškių taisyklių e, šeš, šešiems mėnesiams, per kuriuos komisija turi priimti e, sprendimą. Teisės aktų kuriejas numatė 2007-2013 metų laikotarpį, kada turi būti taikomas, ne, taikomas naujos taisyklės. Taigi um, bylos nagrinėjimas plus še, e, šešių mėnesių laikotarpis. 2008 e, ir 2010 metais buvo priimti E, pritaikyti 94-99 metų sprendimai. 2015 metais e, teismas e, nusprendė, kad 2006 metais, metais priimtas teisės aktas turi būti atgalinę data pritaikytas ir laikotarpį 94-95 metų laikotarpį. Mes dabar analizuojame, ką komisija turėtų padaryti šiuo atveju. Dabar dėl tų skaičių, kuriuos jūs identifikavote. Vienintelis, vienintelis skaičius, kuris netitinka suvesnėje ataskaitoje ir e, komunikate dėl ES biudžeto apsaugos. Manau, kad tai susiję su tuo faktu, kad 903 e, milijonai eurų, kuriuos jūs radote eilutė, e, komunikato lentelėje 3.3.3, apima skaičius E, gautus prie šaltinio, tai yra kurie koreguojami mokėjimo lygmenių prieš padarant mokėjimą, o kitas skaičius apima visas išieškotas sumas. visas atgautas sumas. Tikiuosi tiksliai ir aiškiai atsakiau. Dar kartą noriu paklausti. E, ką jūs turite omeny e, korekcija prie šaltinio? Ji, ji turi būti mažesnė nei e, kitas tas skaičius, taip? In, in principle, yes. Taip, iš principo, jūs teisi. Tai reiškia, aš netiksliai pasisakiau ir turėsiu raštu jums paaiškinti šitos skaičius, kodėl jie skiriasi. Labai ačiū. Gerai, mes e, pasikeisime elektroniniais laiškais. Dabar, jeigu norėsite pasakyti, tai e, e, dabar nėra tam laiko, dabar baigiame šitą darbo tvarkės klausimą. Labai dėkoju už tai, kad čia dalyvavote ir pasimatysime vėliau. Na, o dabar vyks balsavimas dėl, dėl Europos mikrofinansų priemonės progres įgyvendinimo. E, dabar e, suteiksiu žodį pranešėjai Ines Ayala Sender. Sí, muy rápidamente para que podamos pasar al voto. Aš labai trumpai, kad galėtume iš karto balsuoti. Ši nuomonė yra parengta užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, jis yra atsakingasis komitetas, joje kalbama apie Europos mikrofinansų priemonės pavadinimu progres įgyvendinimą. Tai yra priemonė, kuri yra skirta pašalinti tam tikras spragas e, instrumentuose, kurie yra skirti mikro įmonėms. Mes e, nusprendėme, kad ir, ir ta sistema buvo sukurta krizės akivaizdoje. Ji buvo skirta tam, kad finansavimas būtų teikiamas atsižvelgiant į realius poreikius. Ir tai buvo priemonė skirta ypatingai moterims ir jų šeimoms. Šita priemonė yra nuolatos atnaujinama, tikrai ji pasiteisino ir mes labai džiaugiamės, kad komisija šią priemonę įvedė mikro įmonių labui. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už visus pateiktus pakeitimus. Pasistengiau juos visus atsižvelgti ir suformuoti, kur tai buvo įmanoma, kompromisinį, e, kompromisinį tekstą. Kai kurie kolegų pateikti pakeitimų pasiūlymai reiškia jų pageidavimą nurodyti bendrai principus, o ne konkrečias problemas. Manęs kai kas klausė, kokiegi yra mano ketinimai renkiant šitą nuomonę. Ir aš noriu pasakyti, kad aš tikrai nenoriu pakengti mikro, finan, mikro įmonių priemoniai. Ne, atvirkščiai, aš noriu apsaugoti tą priemonę nuo bet kokių uh, E, grėsmių ar bet kokios rizikos. Matėme, kas kartais atsitinka mikrofinansavimo priemonėms. Matėme atveju, kai tokios priemonės yra puolamos ir žinome, iš kur tas puolimas atsiranda. Taigi labai aiškiai noriu visiems pasakyti, kad mano ketinimai yra labai aiškus. Aš žinau, kad mes nesutarėme dėl kai kurių pakeitimų. Man atrodo, kad e, dėl tų pakeitimų būtų sumažintas finansavimas šiai priemoniai, bet mes turime aiškiai išsakyti, kad mes palaikome šią priemonę, tačiau kai ką reikia patobulinti, reikia imtis veiksmų, kad priemonės taikymas nebūtų, netaptų sudėtingesnis. Tiek norėjau pasakyti įžangai, tikiuosi, kad balsavimas praeis sklandžiai ir noriu padėkoti sekretoriatui už jų palaikymą. Dėkoju, mes atsižvelgėme į jūsų nuomonę. Dabar balsuosime. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kiek mūsų yra, ar kas nors neatsinešėte savo balsavimo kortelės Pabandykime balsuoti, pasižiūrėkime, kiek mūsų yra, ar visi balsavote. Baigėme bandomai balsavimą. Viskas atitinka, puiku. Taigi pradedame pirmasis pakeitimas, kas už, prieš. Nesimato, tai elektroniniu būdu balsuosime. Pradedame balsuoti, baigiame priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė. Elektroniniu būdu prašom. Penktasis pakeitimas. Balsavimą baigėme. Mm priimta. Šeštasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintasis atsimtas, aštuntasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Devintasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš susilaikė priimta, 12 e, su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Taip nėra. Tai tada balsuojame dėl viso už, prieš susilaikę priimta. 13. Kas už, prieš susilaikę. Dabar patikrinkime turbūt. Baigiame balsavimą priimta. Atsiprašau, tačiau sunku matyti, jūs visi labai įsisklaidę sėdite. Toliau 14 kas už prieš susiimta priimta, 15 kompromisinis pasiūlymas pirmasis kas už prieš susilaikę priimta. Kompromisinis yra priimta 16 kas už prieš susilaikę priimta, 17 kas už prieš. Atsiprašau, 18. 18 kas už prieš susilaikę. Patikrinkime. Atrodo priimta. Vieno trūksta, taip. Priimta. 17. Atkrenta. Kom, antrasis kompromisinis kas už. Prieš susilaikę priimta. 19 ir 20 atkrenta. E, trečiasis kompromisas kas už. Prieš susilaikę priimta. 21 ir 22 atkrenta, 23 dalimis, už pirmąją dalį kas už, prieš susilaikę priimta, už antrą dalį kas už, prieš su... patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 24 kas už, prieš susilaikę priimta, 25 kas už, prieš susilaikę. 25 mes elektroniniu būdu patikrinkime, atrodo priimta. Baigėme balsavimą, priimta. 26 kas už, prieš patikrinkime ir šitą atrodo priimtas. Tačiau žinai, kaip būna. Taigi priimta. 27. Kas už, prieš susilaikę priimta. 28. Kas už. Ir šitą reikia patikrinti elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Atmesta. 29. Kas už prieš susilaikę priimta, 30 kas už, prieš susilaikę priimta. Ir dabar e, vardinių balsavimų balsuojame dėl galutinė, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. 24 e, už. Sveikiname pranešėją. Alle Kollegen. Kolegos ir kolegės. Ir tęsime savo darbą dabar.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 Ich möchte gerne weitermachen in der Tagesordnung. Aš norėčiau toliau dirbti, jeigu jau būsite pasirengę tam psichologiškai. Dabar penktasis darbo tvarkės klausimas. Ir tai yra tyrimas 2007-2013 metų sanglaudos politikos finansiniai instrumentai, kaip valstybės narės ir atimtos finansų institucijos laikėsi ES finansinių interesų ir juos saugojo. Tai yra įdomus tyrimas. Pranešėjas yra Georgi Pirinski ir kolegos, kurie atliko šitą e, tyrimą, taip pat čia dalyvauja. Labai dėkojame, kad esate čia. Ir jūs gausite taip pat galimybę pasisakyti, pristatyti tą tyrimą. Ar ponė Pirinski norėtumėte dabar ką nors pasakyti? Prašom, jeigu norite.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 Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai. Esu Jona Vaišleider. Esu iš Europos politikos tyrimų centro. Ir labai džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti pirmąją mūsų tyrimo rezultatų dalį. Tai buvo tyrimas apie finansinius instrumentus. Pamaniau, kad būtų naudinga pradžiai labai trumpai prisiminti, kas yra finansiniai instrumentai ir kuo yra grindžiamas jų naudojimas. Girdime, kalbant apie finansinius instrumentus, konkrečiai kalbant apie sanglaudos politiką, Europos komisija juos pavadino alternatyviu rezultatų siekimo mechanizmu. Paprastai jie pasireiškia trimis viena iš trijų formų E, paskalomis, kreditais ir turtu. Projektai, kurie yra remiami iš finansinių instrumentų, jie turi būti patikimi, turi sukurti pajamas ar įplaukas. Ir taip pat finansinių instrumentų įgyvendinimas paprastai yra atliekamas per finansinius tarpininkus finansinių instrumentų naudojimą komisija labai skatina, remdamasi keliais argumentais. Svarbiausi iš jų yra tvarumas, tai būtent, kad tos lėšos, kurios yra paskolinamos, yra gražinamos į biudžetą, todėl tokiu būdu galima tą praktiką taikyti ir toliau, ir tos sumos vėl yra paskirstamos projektams arba uh, įmonėms toliau. E, antras argumentas yra, kad tokiu būdu yra pasustiprinama, pagernama projekto kokybė. O trečiasis argumentas yra tai, kad finansiniai instrumentai yra veiksmingesni, kadangi jie pritraukia ir privačias investicijas. Kalbant apie tendencijas, Finansiniai instrumentai tampa vis svarbesni, ateityje ko gero taps dar svarbesni. E, dabartiniu laikotarpiu maždaug 17 milijardų eurų jau buvo paskirta valstybėms narėms finansinių instrumentų forma. Bet tai yra vis tik tai nedidelė dalis, palyginus su visu ES biudžetu skirtų sanglaudos politikai. Dabar tas biudžetas yra maždaug 347 milijardai eurų taigi finansiniai instrumentai sudaro labai nedidelę dalį. Dar labai trumpai apie tai, kokios tendencijos yra nacionaliniu lygiu, kaip ir galima tikėtis, kai kurios iš didesnių valstybių narių, ne karalystė, Vokietija ir Italija, sudaro didžiausią e, įsipareigojimų dalį, įsipareigojimų naudoti finansinius instrumentus. Bet finansinių instrumentų panaudojimas tarp šių šalių yra pasiskirstęs nevienodai. Pavyzdžiui, Prancūzija jais naudojasi labai nedaug, Italija atvirkščiai labai daug. Dabartiniu laikotarpiu pagrindinis dėmesio centras, pagrindinis tikslas, kam naudojami finansiniai instrumentai, tai būtent yra parama mažam ir vidutiniam verslui ir kaip matote beveik pusė įsipareigojimų per finansinius e, instrumentus yra paskolų forma. Daugiausiai jie yra naudojami energetikos sistemų veiksmingumui didinti ir taip pat kaimo plėtrai. Bet vėlgi visą tai sudaro labai nedidelę dalį bendro biudžeto. Dar poro žodžių apie finansinių instrumentų įgyvendinimo struktūrą, nes tai yra viena iš naujovių. Svarbiausius tos sistemos, to mechanizmo ypatybės yra tos, kad e, būtina, norint gauti finansinį instrumentą, kažkokį pradinį kapitalą ir taip pat turėti finansinį tarpininką, kuris e, padėtų įgyveninti finansinį instrumentą naudos gavėjui. Kas dar yra svarbiau, tai kad galutiniai naudos gavėjai nėra įmonės arba projektai galutiniai naudos gavėjai yra fondai, būtent tie finansiniai tarpininkai. Kalbant apie lėšas, kurios buvo įsisavintos iki šiandienos trijose politikos rytise, maždaug 12 milijardų ir šitas skaičius yra beje didesnis, e, išaugęs, šitie skaičiai yra paskelbti komisijos pastarosiomis savaitėmis, naujausiais rezultatais maždaug 14 milijardų eurų buvo sumokėta įmonėms. 2013 metų pabaigoje 6,2 milijardo eurų buvo investuota galutiniams gavėjams. Dabar jau tas skaičius yra išaugęs iki 8,4 milijardų eurų kalbant apie miestų plėtrą bei energetikos sistemų gerinimui, gerinimą, tai čia skaičiai yra daug mažesni ir, ir įsisavintų lėšų skaičiai yra daug mažesni. Kaip matote, didelė dalis finansiniams instrumentams skirtų lėšų tebėra fonduose arba holdingo fonduose. Tokia situacija buvo praėjusiu metu pabaigoje. Viena iš tyrimo dalių buvo pažvelgti į dabar esančią išleistą literatūrą ir iš ten išaiškėjo pora dalykų, nors finansiniai instrumentai yra naudojami nelabai seniai dar. Bet išaiškėjo, kad finansinių in, instrumentų kūrimas yra labai sudėtingas, jisai e, kelia daug iššūkių ir dėl to atsiranda įvairiausių vėla, vė, vėlavimų. E, laikotarpyje nuo 2007 iki 2013 metų reglamentavimo sistema buvo labai abstrakti. Buvo išleista e, aiškinamųjų dokumentų iš komisijos pusės per tą laikotarpį, bet vis tiek e, įgyvendinant finansinius instrumentus buvo labai daug neiškumų ir e, valdančiosioms institucijoms teko tos neiškumus kažkaip spręsti. Europos auditų, audito rūmai taip pat paminėjo keletą trūkumų, kalbant apie finansinius instrumentus, kurie yra skirti MVI ir kofinansuojami su kitais anglodos politikos fondais. Vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad reglamente iš pat pradžių nebuvo numatyta e, ataskaitų teikimo reikalavimai taikomi vienam ar kitam finansiniam instrumentui. Ir po to tie reikalavimai buvo numatyti, bet duomenys, kurie yra surenkami, yra labai skurdus. Ir dalis trūkumų, kuriuos mes minime savo ataskaitoje ir kuriuos nustatė audito rūmai, vis tik tai buvo išspręsti reglamente ir teisės aktuose, kurie buvo parengti laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų. Kita mūsų tyrimo dalis tai buvo e, atvejo analizės, buvo atlink, atrinktos kelios e, sistemos, kurios atspindėtų įvairius politinius tikslus bei įvair, ir įvairių projektų dydį, bet dauguma tų programų buvo gyvendinamos konvergencijos e, regione. Toks buvo reikalavimas. Ir matote, kad e, veiksmų programos apimtis yra labai įvairi, įvairiais atvejais taip pat įvairuoja ir įsipareigojimų lygis finansiniam instrumentui. Pavyzdžiui, Bulgarijoje maždaug 30 procentų programos buvo numatyta finansuoti iš finansinio instrumento, o e, kai kur e, mažiau negu 4 procentai buvo numatyta kaip įsipareigojimas finansiniam instrumentui, taigi tie skaičiai labai skiriasi, vertinant įvairias programas atskirai. Dar trumpai apžvelgsiu atveju analizių išvadas. Aš visos tos informacijos eilutė po eilutės jums nepristatinėsiu, bet noriu pasakyti, kad praėjusią savaitę komisija paskelbė atnaujintą e, apibendrinamąją ataskaitą skirtą laikotarpiu e, iki 2014 metų. Taigi kai kurie skaičiai yra pasikeitę. Pavyzdžiui, Bulgarijoje pasirodė, kad e, nu, skirtos lėšos jau buvo daugmaž įsisavintos. Vokietijoje taip pat, taip pat ir Estijoje. Estijos uh, vertinta programa naudoja finansinius instrumentus energetikos sistemų veiksmingumui gerinti. Kalbant apie įsipareigojimų lygį, tai jie išaugo nuo 375 e, milijonų, kaip čia parašyta, bet iki 2014 metų ne visi tie skaičiai buvo investuoti. Buvo investuota šiek tiek daugiau nei trečdalis visų numatytų įsipareigojimų. Ispanijoje situacija panaši, nors buvo tikimasi, kad lėšos bus pilnai investuotos, kol kas tai dar nėra padaryta. Rumunijoje yra padaryta labai žymi pažanga, maždaug 117 milijonų iš 150 paskirtų milijonų e, iki praėjusiu metu pabaigos jau buvo investuota. Slovenijoje lėšos e, jau yra pilnai investuotos. Dar vienas dalykas, kas čia skaidrėje parašyta, tai yra tai, kad kai kurios lėšos buvo perinvestuotos. Ir mes bandome suprasti dabar, kada tos lėšos grįžo, kada MVI jas sumokėjo per kitas programas ir e, labai sunku pasakyti, kiek tokių lėšų buvo sugražinta ir perinvestuota iš naujo. Kartais tai atsitikdavo dėl to, kad neteisingai būdavo suprantami ataskaitų teikimo reikalavimai. Tai čia yra mums vienas iš svarbiausių sunkumų vertinant situaciją. Atvejo analizių viena iš pagrindinių išvadų yra tai, kad valdymo institucijos turėjo mokytis labai greitai ir joms teko išmokti labai daug. Dėl to atsirado įvairūs gana žymus vėlavimai ir sumažėjo sparta e, lėšų skirimo, o atitinkamai ir jų įsisavinimo greitis kai kuriais atvejais. Taip pat ne visada lengva nustatyti, kiek buvo investuota gal, į galutinius nu, naudos gavėjus, į MVI ar projektus. Ne visada aišku, ar yra įskaičiuoti valdymo kaštai ir įvairios įmokos ar mokesčiai, nes nelabai aiškiai yra numatytos ataskaitos teikimo taisyklės toms sumoms. Be to, todėl duomenys yra renkami nepakankamai išsamei. Ir mums tyrimo metu buvo labai sudėtinga apibendrinti duomenis gaunamas, gaunamus iš įvairių e, sistemų, iš įvairių šaltinių. Nemažai mūsų apklaustų valdymo institucijų e, kalbėjo apie pajėgumus, apie jų trūkumą, apie tai, kad trūksta supratimo, kaip tos finansinius instrumentus įgyvendinti. Tai yra naujas dalykas ir tiesiog trūksta patirties. Kokios svarbiausios pamokos, kurių būtų galima pasimokyti? Tai visų pirma, kad reikia lankstumo. Finansiniai instrumentai buvo įgyvendinti finansinės ir ekonominės krizės kontekste ir teko prisitaikyti prie to, prie to aplinkybių, nes e, ir tie instrumentai buvo kaip prisitaikymo priemonė, kadangi bankai tapo ypatingai atsargus. Bet taip pat reikėtų, ko pritrūko, tai pritrūko stabilumo ir aiškumo. Nebuvo aišku, kaip tos finansinius instrumentus įgyveninti ir panaudoti. Taip pat pritrūko komunikacijos tarp susijusių partnerių, finansinių tarpininkų, valdančių institucijų ir verslo sektoriaus. Jau minėjau pajėgumų didinimą, taigi čia nebesiplėsiu. Kas dar yra aišku, tai kad reikia geresnių stebėsenos sistemų, kad e, tikrai suprastume, kas gyvyksta. vyksta Dar galiausiai reikia tai laikytis holistinio požiūrio į šiuos e, finansinius instrumentus. Turime galvoti ne vien tik tai apie lėšų panaudojimą ir ne vien tik tai vertinti, bet turime galvoti ir apie verslo ekosistemos stiprinimą, apie tai, kaip pagerinti sąlygas investicijoms ir kaip e, informuoti, skleisti informaciją apie. Dėkui, o dabar suteiksiu žodį kolegijai. Thank you. Thank you, Fiona. Ačiū, Fiona. Labadiena visiems, mano vardas Raklera Dehei. Aš esu iš Europos politikos centro e, Briuselėje. Mums buvo malonu dirbti e, kartu rengiant šį tyrimą. Aš Pristatysiu kai kurias išvadas ir pamokas, kurios šis tyrimas mums e, siūlo. Pirmiausia, svarbiausia, ko reikia nepamiršti, tai kad tyrimas e, daugiausia dėmesio skyrė praėjusiam programavimo laikotarpiu nuo 2007 iki 2013 metų. Kai kurie trūkumai, kuriuos minėjome, jau yra ištaisyti nes buvo pakeisti teisės aktai, priimti nauji reglamentai. Kitas dalykas, ką jau, e, kas jau buvo paminėta, tai kad yra problemų, e, su kuriomis susidūrėme būtent gaunant duomenis. Taip yra dėl to, kad daug, didžioji dalis duomenų buvo teikiami savanoriškų pagrindų valdymo institucijų. Ir susidurėme ir su prasta duomenų kokybė. Kitas aspektas išlaidų poveikis nebuvo visiškai aiškus rengiant tyrimą, ypač e, kai kalbam apie atnaujinamus fondus. Vis dėlto e, per įvairius pokalbius su valdymo institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis susidarėme tokį e, įspūdį, kad vaizdas iš atskirų pavyzdžių yra pozityvesnis negu kad rodo turimi duomenys ar literatūra. Tai gali būti dėl kelių priežasčių. Būtent pirmiausia, konkrečių atvejų tyrimui regionai buvo atrenkami remiantis e, esamomis naudojamomis finansinėmis priemonėmis tomis, to, tose regionuose. Iš esmės mes atrinkome regionus, kur buvo didesni pajėgumai įgyvendinti finansinės priemonės. Taip pat, kadangi duomenys buvo pateikti pačių valdymo institucijų ir kai kurios šalis teikusios duomenys ko gero stengiasi teikti pozityvesnį informaciją apie finansinių priemonių įgyvendinimą savo regionuose. Dabar norėčiau aptarti įvairius klausimus, kuriuos mūsų buvo prašoma kreipti dėmesį. Pirmiausia, nuo pirmojo. Ar finansinė priemonė gali sustiprinti sanglaudos politikos rezultatus. Taip pat, ar finansinės priemonės padeda apsaugoti ES finansinius interesus. Apskritai, iš atskirų atvejų tyrimo matėme, kad apskritai tai prisideda prie ES politikos tikslų įgyvendinimo. Taip pat verta paminėti, kad finansinės priemonės e, tampa vis patrauklesnės regionams ir valstybėms narėms dėl e, fiskalinių suvaržymų šiuo metu. Be to, finansinės priemonės veikia geriau tam tikrose srityse ir kai kurių tikslinių grupių atžvilgių būtent MVI. Ir kai kalbama apie specifinius projektus, yra tam tikrų išankstinių sąlygų, kuomet finansinės priemonės gali būti sėkmingesnės Ir yra sektorių, kur finansinės priemonės, ko gero, nepadės pasiekti tikslų. Taip pat svarbu turėti galvoje, kad palyginti su dotacijomis, finansinės priemonės e, išleidžiamos gerinti našumui ar pajamingumui Ir tai reikia atsižvelgti, kai daromi sprendimai dėl finansinių priemonių panaudojimo konkrečiose projektuose. Finansinės priemonės skatina naudoti rinką pagristus principus e, priešingai dotacijoms. Tačiau, ką mes matome iš duomenų, kurios pavyko surinkti, kad yra žemės e, panaudojimo lygis. Šiek tiek neaišku, kodėl tokios, tokie yra rezultatai. Ir tai, kad, kad tai buvo tik tai proceso pradžia, galbūt buvo ta priežastis. Antras e, tyrimui keltas svarbiausias klausimas, tai yra e, subjektų vaidmenys ir atsakomybė. Tai buvo paminėta ir jau pirmojo dalyje. Tačiau apskritai trūksta žinių ir patirties e, subjektų dalyvaujančių procese dalyvaujančių įvairiuose finansinių priemonių gyvendinimo etapuose. Kai finansinių priemonių sukūrimo, tai vienas didžiausių trūkumų, kurį pastebėjome, tai yra trūksta e, spragų vertinimo integravimas į veiklos programas, jo trūksta. Daugelį atvejų spragų vertinimas ir e, veiklos programos buvo e, šie dalykai du daromi atskirai, todėl juos reikėtų integruoti. kalbant apie gyvendinimą, tai čia vėl viso šalis minėjo, kad reikia aiškesnių taisyklių ir aiškesnių gairių, iš ES pusės. E, buvo mažai informacijos, e, kalbant apie gyvendinimą tame pačiame reglamente, tol reikia daugiau aiškumo. Toliau stebėsena, stebėsenos etapas. Aiškiai reikia daugiau techninių pajėgumų e, vietoje nes daug valdymo institucijų neturi patirties renkant duomenis. Taip pat reikia geriau identifikuoti tinkamus rodiklius e, veiklos programuose. Na ir pagaliau, jeigu kalbėsime apie kontrolę ir auditą, Čia vėlgi sistema buvo gana prasta, pavyzdžiui, nebuvo duomenų apie klaidų lygį, panaudojant finansinėms priemonėms. Tie duomenys yra tik tai dotacijoms ir įvairios šalis ragina sukurti platformą, kaip apsikeisti patirtimi ir žiniomis. Toliau perinant prie paskutinių tyrimų keliamų klausimų. Ar valstybės narės ir e, paramos gavėjai yra pasirengę naudoti finansinės priemonės? Taigi, aišku, kad e, buvo ko pasimokyti ir buvo surinkta patirties na, per tą laikotarpį. Taip pat buvo e, naudinga, tai bus naudinga greičiau skiriant finansinės priemonės ateityje, tačiau reikia gerinti ir teisės aktus, e, juos daryti aiškesniais. Vienas e, mūsų apklausų žmonių atsakymas buvo tai, kad sunku derinti ES teisės aktus su nacionaliniais. Vėlgi svarbu pabrėžti, kad konkretus pavyzdžiai, kuriuos analizavome, buvo tie, kur žmonės geriausiai pažįsta finansijos priemonės ir geriausiai žinojo, E, kur jas panaudoti geriau. Todėl galbūt būtų naudinga įtraukti ir kitų šalių nuomonės ar kitų regionų nuomonės. Toliau, dėl iššūkių ateičiai, kaip minėjo kolegė. Reikia gerinti koordinavimą tarp skirtingų subjektų reikia artimų kontaktų tarptų subjektų, ne tik kai rengiama finansinė priemonė, bet ir e, viso finansinės priemonės gyvavimo metu. Taip pat reikia gilinti žinias vietoje, didinti techninius pajėgumus Daugiau teisiniškumo reikia. Taip pat reikia siekti tinkamo balanso tarp e, lankstumo ir atskaitomumo, nedidinant tuo pačiu biurokratijos naštos, nes administracinė našta ir taip jau yra nemenka. Daugama mūsų aplaustųjų sakė, kad tai gali būti atgrasantis e, veiksnys pritraukiant privatų kapitalą. Na, išvados tokia, kad e, mes manome, kad finansinės priemonės yra patrauklus būdas įgyvendinant ES politikos tikslus finansinių priemonių e, galimybę atsinaujinti, taip pat privataus sektoriaus dalyvavimas suteikia papildomos e, vertingos, ženklios vertės siekiant ekonominių tikslų, tačiau reikia nepamiršti, kad finansinės priemonės yra toks bendras, platus terminas ir kiekvieną finansinę priemonę reikia vertinti kiekvienu atveju atskirai. Mes taip pat manome, e, ir tai būtų vienas svarbiausių tyrimo išvadų, kad e, finansinės priemonės nėra panacėja e, savaime. Reikia vertinti kiekvienos finansinės priemonės konkretų dizainą ir spręsti, ar ji atitinka konkrečius e, poreikis konkrečių atvejų. Taigi tiek. Ir dabar norėtume išgirsti jūsų komentarus ir pastabas. Ačiū. Ja, dank. Dėkoju. Buvo labai įdomus tyrimas ir labai gerai idėja buvo jį atlikti. O dabar žodžiu suteiksiu pranešėjui. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti E, šio tyrimo autoriams už, e, tai, už nuveiktą darbą. Kaip jau buvo minėta, per pastarusius keletą mėnesių mes keletą kartų kontaktavome ir buvo e, šiandieną paminėti pagrindiniai dalykai, kurie iš tikrųjų buvo būtent tai, ko mes prašėme autorių. Norėčiau pabrėžti, ponė pirmininkė, kad šitas tyrimas yra labai svarbus šio laikinėme kontekste. Aš turiu laišką, kurį jūs maždaug prieš metus siuntėte komisijai, po to, kai naujasis komisijos pirmininkas pristatė savo e, darbo tvarkę dėl darbo vietų kūrimo, augimo, sažininkumo ir demokratijos Šiame laiške jūs e, nurodėte, kad būtų labai gerai žinoti, kokiomis priemonėmis ir mechanizmais komisija e, ketina e, finansuoti 300 milijardų fondą. Ir nuomonė buvo tokia, kad e, turėtų būti koncentruojamas per ateinančius metus į e, protingą finansų valdymą pagal septynės e, iniciatyvas pagal 2020 metų programą. Ir tame kontekste labai aiškiai paminėta, jog finansiniai instrumentai turėtų būti naudojami labai atsargiai, dėl to, kad jų efektyvumą dažnai sutrikdo E, audito rūmų e, išvados dėl to, jog neteisingai e, yra taikomi teisės aktai. Šitame pranešime yra suformuluoti tikslai, kurių reikia pasiekti. Ir jie skamba štai kaip - įvertinti, kaip valstybės narės ir finansinės institucijos bendradarbiaudamos su komisija sugebėjo užtikrinti um, teisingą ir sklandų investavimą į um, finansinius instrumentus, siekiant nustatyti geriausią praktiką ir remiantis ankstesniu laikotarpiu ir pateikti rekomendacijas, kurios būtų naudingos valstybėms narėms, siekiams iške, išvengti klaidų naudojančios finansinius instrumentus ir pagerinti jų rezultatus. Nusileisiu į e, šitą pranešimą, nes aš manau, kad dauguma iš klausimų e, susijusių su šio tikslo pasiekimu jau buvo aptarti visai sėkmingai. Yra du bendro pobūdžio aspektai, kurie nebuvo paminėti ir kuriuos norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, tyrimas suteikia informacijos apie tai, kad e, skirtingai finansinius instrumentus suvokia e, viešasis ir e, privatusis sektorius. Valstybinėms institucijoms finansiniai instrumentai yra priemonė projektams finansuoti, kuriuose yra numatyti tikslai ir prioritetai iškelti ES lygmenių. Ir jie turi atitikti tam tikras taisyklės. O privatus sektorius pasisako už privačius interesus, mažesnę kontrolę ir mažiau reikalavimų. Ir vienas iš mūsų ateities iššūkių yra e, tinkama pusiausvyra, nes kitaip finansiniai instrumentai nebūtų tokie patrauklus, kaip norėtųsi. Norėčiau paminėti kitą aspektą. Jis susijęs su jūsų pabrėžtų kontekstų prieš metus. Sanglaudos politikos tikslas yra konvergencija, didesnė sanglauda, skirtumų tarp regionų ir šalių mažinimas ir panašiai. Manau, kad tai mums yra kylantis esminis e, iššūkis. Ir tai susijęs su ankstesnė diskusija. Galiausiai mes turime rasti tinkamus e, rodiklius pasiektiems rezultatams ir sumažinti skirtumus. Ir man atrodo, kad protingas finansų valdymas ir galutinė analizė uh, reiškia, jog reikia aiškiai laikytis taisyklių, tačiau tuo pat metu pasiekti fondų pagrindinio tikslo, tai yra sanglaudos. Dėkoju. Ar ponios norėtų pasisakyti? Would you like to comment on the... Ar norėtumėte pakomentuoti pranešėjo pasiūlymus? Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Ponui Pirinskui, ypač pranešėjui. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad reikia siekti pusiausviros tarp viešojo ir privataus intereso. Bet tai yra gana sudėtinga nėra lengva. Kai kurios e, valdymo institucijos nerimauja dėl to, kiek daug administracinių reikalavimų yra joms taikoma, norint laikytis visų reglamentų nuostatų. Yra pora pavyzdžių, kai valdymo agentūros nusprendė ateityje nebesinaudoti finansiniais instrumentais, būtent dėl to, kiek daug įvairiausių e, taisyklių yra taikoma, kofinansuojant projektus ir iš finansinių instrumentų. Taigi reikia ieškoti pusiausviros, kaip panaudoti turimas galimybės ir neišgazdinti MVI sektoriaus. Tai tiek dėl tų bendrų komentarų. Manau, jokios stebuklų lasdelės mes jums pasiūlyti negalime, bet e, naudinga ir džiugu yra tai, kad kai kurios valstybės finansinius instrumentus e, ir taiko jau pakankamai seniai nacionaliniu lygiu ir tikrai užtrunka laiko sukaupti patirties ir žinių, ir sukurti verslui e, naudingą ekosistemą, kabutėse, kurie galėtų tokiais instrumentais naudotis. Toliau dėl sanglaudos. Sanglauda be abejo yra pagrindinis tikslas, kurio yra siekiama šiais finansiniais instrumentais, e, bet manau, kad sunkumų kelia pajėgumų apimtis. Žinau, kad komisija bando spręsti šitą klausimą kartu su Europos investicijų banku, rengia gairės dėl to, kaip reikėtų parengti finansinius instrumentus ir juos įgyvendinti. Ir manau, kad laikui bėgant mes vis tik tai išlipsime iš tos mokymosi fazės ir jau pradėsime matyti geresnius rezultatus, remdamėsi ir naudodamėsi e, sukauptą patirtimį. Labai ačiū. Man e, šiek tiek nerima sukelia jūsų pranešimas, nes tai patvirtina tai, ką mes jau žinojome anksčiau. Tai yra, kad turime mažai duomenų ir e, kad e, tai susiję su viešo administravimo institucijomis, su kuriomis ne, kurios nežino, kaip su duomenimis elgtis ir kad nėra atskaitomybės atgal, atgalinio ryšio. Ir taip mes negalime apsaugoti ES interesų. Todėl kyla klausimas, ar mūsų neapgaudinėja. Šitą klausimą jau žinojome. Ir kaip jau buvo įrodyta, kuo mažiau ap, ap, apgavyšių, tuo geriau. Reiktų žinoti, kokie regionai išnaudojo savo finansinius instrumentus. Mes su pranešėju labai daug nagrinėjame struktūrinius fondus. Galbūt yra um, galimybė pe, praves, vykdyti kokią nors kampaniją ir uh, Žinome, kad e, yra regionų, kur yra labai didelis nusikalstamumas ir šitie e, regionai daugiausiai ir išnaudoja fondų. Tai ar tai gera žinia ar ne? Pas, ačiū už Jūsų atsakymą. Um, well, I think there's maybe two different... Na, jūsų klausimas susideda iš dviejų dalių, man atrodo. Pirmoji tai yra tai, kad kai kuriems regionams yra teikiamas prioritetas sanglaudos politikos srityje, o antroji dalis yra labiau susijusi su pačiais finansiniais instrumentais. Na, kai mes vertiname turimus e, duomenys ir auditorumo ataskaitą, mes neradome jokių užuominų, kad e, kalbant apie finansinius instrumentus yra kažkokių didesnių sunkumų negu kad išmokoms. Na, jų atveju mes analizavome e, veiksmų programas keliose valstybėse narėse ir jų gyvendintojai taip pat turėjo įvairiausių nuomonių dėl to, ar finansiniai instrumentai yra vertinami griežčiau ar ne. Taigi sunku yra daryti vienareikšmišką išvadą, bet pasakyti galima štai ką, kad nors yra įvairių tendencijų, kai skiriama daug lėšų per finansinius instrumentus, bandant išvengti e, atgalinių įsipareigojimų, vis tik yra labai didelė tikimybė, kad tos lėšos yra sugražinamos į biudžetą, jeigu nėra panaudojamos, investuojamos pagal pradinį planą. Nors e, ir yra tokių atvejų, kai lėšos e, yra e, skiriamos ir jos pasiekia galtinius naudos gavėjus, bet negalim sakyti, kad tos lėšos lieka nesekamos ir nevertinamos. Ir dar papildysiu Naujasis reglamentas yra daug griežtesnis. Ten daug griežčiau yra kalbama apie stebėseną informacijos teikimą. Taigi manau, kad e, yra žengiama teisinga kryptimi ir bus lengviau susidaryti vaizdą, kuo skiriasi finansiniai instrumentai ir uh, kitos e, finansavimo priemonės. Taigi tikiuosi, kad būsimasis programavimo laikotarpis įneš daugiau aiškumo. Taip yra pagal ES komisijos standartus. Dabar nėra taip labai gerai, bet ateityje viskas bus geriau. Dabar dėl 44 puslapio galbūt kažkas, kažko trūksta šitame sakinėje, mano variante e, kažko trūksta. Dabar ponia Labajova. Uh, I just, I just have... Ačiū, turiu keletą klausimų. Pirmiausia, noriu paklausti, ar atnaujinate savo duomenis iki 14 metų pabaigos? Tai pirmasis klausimas, turiu dar keletą. Antras, kalbate apie stebėsnos sistemas, kad jos yra silpnos. Kas, kokie čia sunkumai, ką reikėtų pagerinti? ir ar tie duomenys, kur, kur, kurios gauname patikimi ar ne. Man atrodo, kad visą laiką kalbame apie tą patį, kas yra silpnosios vietos. Taip pat noriu paklausti, ar žinome, kokie yra paramos gavėjų poreikiai iš tikrųjų, ypač MVI. Čia kalbame apie MVI tikslinę grupę. Aš manau, kad jūs patirnėjote, kokie tie tikrieji poreikiai yra, kokios problemos jiems kyla su finansinėmis priemonėmis ir ką reikia gerinti. Ar galite pasidalyti su mumis e, būtent jų nuomonę? Kadangi dabar jūs žinote 7-13 metų laikotarpio trūkumus, ką jūs manote apie ateitį, ką galite patarti, e, remdamasis savo patirtimi, savo rezultatais? dėl finansinių priemonių 14-20 metų laikotarpiui. Ką reikia gerinti? Paskutinis klausimas atrodo, kad finansinės priemonės taps vis svarbesnės, tokia yra tendencija. Ir jūs taip pat minėjote, kad jos taps svarbesnės. Noriu paklausti, koks kokiuose srityse geriausiai būtų galima naudoti finansinės priemonės ir kokie paramos gavėjai turėtų labiau naudotis jomis. Tikrai klausimą, kuris nelabai susijęs su sanglaudos politika ar finansinės priemonės tiktų kitoms rytims, pavyzdžiui, žemės ūkiui, vystimuisi ir kokie būtų didžiausi iššūkiai tose įvairiose srityse, išskyrus anglaudos politiką. Prašom jums eilė atsakyti. Labai ačiū. Pirmasis klausimas. Man atrodo, komisijos paskutinė ataskaita buvo paskelbta praėjusią savaitę ar per kelias pastarąsias savaitės. Ir mes mielai atnaujintume duomenis, atsižvelgiant į tai. Antra, dėl stebėsenos sistemų Problema iš dalies susijusi su tuo, kad e, stebėsnos sistemos labiau pritaikytos naudojant dotacijas. Ir santykinai mažai žinoma apie tai, kas vyksta žemesnėme lygmenyje nes finansinės priemonės teikiamas per tarpininkus, taigi mes nežinome, kiek sukurta darbo vietų. Ir galbūt nebūtinai tai yra svarbios problemos šiame kontekste, nes iš dalies finansinės priemonės yra skirtos tam, ką dirba MVI, tai yra skirtos užpildyti finansavimo spragą, galbūt pakanka ir to jeigu ta problema išsprendžiama, tačiau mes santykinai žinome, kas vyksta galtinio paramos gavėjo lygmenyje, našumo augimo ir panašiai. Dėl realių MVI poreikių. Na, tai nebuvo šio tyrimo dalis. Tačiau iš kitų darbų iš literatūros e, žinome, kad bent jau įmonių kontekste tam tikros įmonių kategorijos susiduria su ypatingais sunkumais e, siekiant finansavimo. Ir prieš tai, jeigu buvo kalbama apie mikrofinansavimo iniciatyvą. Taigi, ar tai būtų žmonės neturintys darbo, moteris, kurie susiduria su problemomis siekiant finansavimo naujos įmonės, mažos įmonės, didelės rizikos įmonės. Tai yra tos grupės, kurios turi tam tikrų trūkumų siekdamos finansavimo ar dėl sandorių didelės kainos, ar dėl informacinės asimetrijos, dėl ko bankams sunku įvertinti susijusias rizikas. Taigi poreikiai skiriasi priklausomai nuo to, apie kokias grupės kalbame. Tačiau įvertinti tai nebuvo mūsų šio tyrimo dalis ir tikslas. Dėl ateities yra aiškių būdų, kaip komisija siekia išspręsti praėjusio laikotarpio metu nustatytus trūkumus, kai kurie dalykai dar vis tebėra sunkiai interpretuojami ir suprantami. Teisės aktai e, svarbus šiuo atveju yra keliose dokumentuose, pavyzdžiui, finansinių tarpininkų atranka yra sudėtingas procesas, siekiant suprasti, kokie keliami reikalavimai. Taip pat e, gana lietai viskas įsibėgėja naujojų laikotarpių ir valdymo institucijos, kurios neturėjo anksčiau patirties ir dabar susiduria su iššūkiais, bet dabar yra daug daugiau patariamosios medžiagos, daugiau aiškumo, kaip taikyti reglamentus nors kai kas išlieka gana sudėtinga. Ir paskutinis klausimas, man atrodo, buvo apie tai, kad finansinės priemonės tampa vis svarbesnės ir kas jas turėtų naudoti, kokiose srityse dar. Tai gana sudėtingas klausimas atsakyti. Komisijos siekis e, buvo naudoti jas visiems teminiams tikslams Tačiau savo esme finansinės priemonės priklauso nuo to, kad projektai turi būti gyvybingi ir kurti pajamas, kad būtų galima gražinti suteiktas dotacijas, suteiktas lėšas. Ar būtent tai ir lemia, ar finansinės priemonės gali būti naudojamos ar ne. Pavyzdžiui, galbūt ir galima panaudoti finansinę priemonę tiesant kelius kai kuriuose šalise, jeigu yra kelių mokesčių rinkimo sistema. Tačiau jeigu tai nėra e, gyvendinama, tai tuomet nebus kaip gražinti suteiktų lėšų. Dėl Europos investicijų fondų ir mokslinių tyrimų finansinių priemonių panaudojimas nebuvo pakankamai propaguojamas ir jos nebuvo šio, tuo laikotarpiu daug naudojamos. Yra e, rodiklių rodančių, kad jie bus ateityje kaimo plėtroje ir žemės ūkėje bus naudojami plačiau, tačiau sunku kol kas įvertinti, kokiu mastu tai bus. Tai yra taip pat ir programų dydžio ir kritinės masės problema. Tai taip pat gali būti svarbu. Jeigu fondai labai maži, sunku skurti tą kritinę masą. Dėkuoju. Dabar kolegė, e, kolega Bogin. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū už įdomų pranešimą. Man naujos finansinės priemonės labai patinka ir e, tikiuosi, kad jos bus geriau ir daugiau naudojamos ateityje, nes jau turime gerų pavyzdžių, kai šios naujos priemonės buvo panaudotos. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę aš e, buvau vieno iš universitetų koledžo atidarimo, atidarime, jis gavo e, E, finansavimą būtent iš šitų finansinių priemonių ir tikiuosi, kad daugiau valstybių narių galės pasinaudoti tuo. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl ne visos valstybės narės išnaudoja tas finansinės priemonės. Taip pat jūs sakėte, kad 50 procentų lėšų e, laikomos agentūrų. Gal galėtumėte tai detalizuoti? kad manau, kad galima būtų išleisti daugiau pinigų finansinėms priemonėms, nes jeigu tie pinigai egzistuoja ir jas turi agentūros, tai reikia užtikrinti, kad šitie pinigai pasiektų gavėją. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl ne visos lėšos yra nusiūstos gavėjams. Ir toliau galiausiai dėl to, kaip lėšos panaudojamos. Pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Mes kalbame apie ES finansinių interesų apsaugojimą ir kai visos agentūros turi pinigų, jos gali paskolinti tų lėšų smulkiam ar vidiniam verslui ar projektams. Kokios palūkanos yra e, mokamos agentūroms, kai jos paskolina tas lėšas? Ar tokios pačios kaip e, skolintojo? ar tai yra mažesnės ar e, didesnės palūkanos. Yra buvę tokiu atveju, kai palūkanos buvo didesnės skolintojui. Dėkoju. Dėl pirmojo klausimo, kodėl ne visos valstybės narės panaudoja finansinės priemonės. Jau buvo minėti keli dalykai. Reikia pastebėti vieną Nemažai šalių finansinės priemonės naudoja e, kaip e, vietinės politikos priemonę, o ne kaip e, RDF priemonę. Pavyzdžiui, Flandrijoje ar Austrijoje ar Prancūzijoje. Flandrijoje finansinės priemonės nepanaudojamos, o Prancūzijoje, Austrijoje ganėtinai ribotai. Tačiau abi šalis e, smarkiai panaudoja šios finansinės priemonės vietiniai politikai. Šalies politikai. Iš dalies tai susiję su e, tuo, į ką yra koncentruojamos veiklos programos. Taip pat iš dalies į, į asignavimų dydį. E, su, su asignavimo dydžiu tai susiję, pavyzdžiui, Flandrija yra nedidelė ir reikia tikrai turė, užtikrinti kritinę masę, kad būtų verta panaudoti. Toliau e, Austrijoje yra koncentruojamas į, į, e, į kitokius dalykus programuose. Ir e, todėl ir sumos finansinių priemonių yra didesnės. Prancūzijoje yra susiduriama su administraciniais dalykais ir valdymo institucijų procedūromis, jos komplikuoja tą procedūrą, finansinių priemonių panaudojimo procedūrą. Ir tam reikia pakeisti Prancūzijos finansų e, įstatymus. Dėl finansinių priemonių įsisavinimo lygio yra kelios priežastys, kodėl įsisavinimas nebuvo toks e, didelis, kiek norėtasi. Pirmiausia, e, tai nurodė ir auditorumai. Reikia įvertinti, koks yra finansinių priemonių poreikis per naują laikotarpį. Tai yra reikalavimas pagal reglamentą, tai yra įvertinti spragą, skirtumus prieš pritaikant finansinės priemonės, kad būtų aišku, su kokia problema stengiamasi susidoroti. Tai iš dalies paaiškina situaciją. Kaip aš jau minėjau, yra taip pat įrodymų, kad lėšos yra skiriamos yra per didelės lėšos. tam, tikroms, tam tikriems regionams. Finansiniai, finansinės priemonės buvo uh, E, skūriamos ir naudojamos skirtingose kontekstuose. Kai kurie regionai labai nukentėjo nuo finansų krizės ir lėžos iš dalies buvo panaudotos e, krizės padariniams šalinti. Kituose regionuose smulkus ir jūsnis verslas e, tapo atsargesnis, mažiau investavo, todėl buvo mažiau, priemonių, mažiau poreikio toms priemonėms. Šie trys veiksniai prisidėjo prie e, jūsų minėto, minėtos problemos skirtingais būdais. Toliau e, priemonės yra panaudojamos ir trečių būdų. Šiaip tai skirtingi regionai skirtingai jos, jas naudoja ir kai kuriuose regionuose yra nemokamos ganėtinai aukštos palūkanos, kaip komercinės palūkanos, tam, kad būtų užpildyta finansų spraga. O kitur ne, palūkanos gali būti ganėtinai mažos. Ir sąlygos yra palankios, pavyzdžiui, ilgas laikotarpis, gražinimo laikotarpis ir e, palūkanos yra gerokai mažesnės nei komercinės. Ir tada e, yra pritaikomos valstybės pagalbos taisyklės, taigi viskas labai skiriasi. Iš dalies tai galima nustatyti pagal fondų e, lėšų kapitalizavimą. Pavyzdžiui, kai kurie kai kurios lėšos kapitalizuojamos naudojant Europos investicijų banko paskolą. Kai kur yra viskas sprendžiama pagal finansinių tarpininkų rizikos lygį. Ar jie gauna pakankamai naudos iš galutinio gavėjo. Uh, Taigi skirtingose šalyse praktika labai skiriasi. Yra labai palankių e, paskolų, yra tokių, kurios labai artimos komersinėms paskoloms. Dėkoju. Dabar kolegė Celė. Kolega Celė. Dėkoju už šitą tyrimą. Iš principo jūs patvirtinote tai, ko aš baiminausi. Viskas priklauso nuo regioninės politikos. Mes matėme skaičius nuo 2007 iki 2013, dabar turime, nuo, turime finansų krizės metus tame laikotarpėje 2008-2009 metus ir įvairios valstybės narės patyrė daug sunkumų tuo laikotarpiu ir bankų sektorius kaip kreditų davėjas daugiau nebeegzistavo ir tada reikėjo priemonių e, ir tam buvo panaudotas sanglaudos fondas. Ir e, buvo ekonomikai duodama, duodami kreditai, ypač smulkiam vidutiniam verslui jie, jos buvo atsidūrusios kredito, kredit, kredit, kredit, sunkiose kreditavimo sąlygose. Ir dabar yra sukurta priemonė, kaip pumpuoti pinigus į ekonominį ciklą. Vokietijoje E, buvo na, e, vyriausybė per, per savivaldybių programas e, ekonomiką paleido keletą šimtų milijonų eurų ir savivaldybės, aišku, iš to gavo naudos apšiltintamos pastatus, taupydamos energiją. Ir E, taip pat e, kai kurie pas, pasinaudojo atsisakę senų e, automobilių, apie 200 tūkstančių automobilių senų buvo atsisakyta ir vietoj jų buvo įsigyti nauji, tai labai pagyvino automobilių gamybos rinką. Na ir taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis buvo stiprinama, nes smulkus ir vidnis verslas E, gavo kreditavimą ir jos galėjo e, žengti koja kojon su pasaulinė rinka šioje srityje. Tad man kyla e, aišku klausimas susijęs su klaidų lygiu ir su sukčiavimu. Kaip galima įsiaiškinti, kad dirbama yra su Europos pinigais ir, ir Europoje? ir kad smulkus ir vidutinis verslas turi iki šimto darbuotojų ir jie neturi administracinių pajėgumų e, įgyvendinti visus tuos formalumus ir biurokratinius reikalavimus, kuriuos kelia fondai. Taigi e, E, labiausiai pasiseka tiems, kurie, kurių biurokratinis aparata, aparatas nėra toks didelis ir e, kur biurokratinė našta yra sumažinta, o kai e, tai nepadaryta, tai tada smulkiam vidiniam verslui yra su, sudėtinga. Taip pat kyla klausimas dėl um, pinigų reinvestavimo. Jeigu viešos lėšos yra investuojamos į privatų sektorių yra gaunamas pelnas, tai kaip tada, e, kaip tada yra gražinamos lėšos? Tai būtų labai teigiama idėja. E, Tačiau Tačiau dažnai su, um, su viešomis, panaudojant viešas lėšas, uh, visada reikia laikytis uh, įvairių taisyklių, kurios apsunkina. Ir yra uh, galimybė bankams, bent jau Vokietijoje, padėti smul, smulkiam ir neverslui, o jeigu je, jo, jis negauna pagalbos, tai joms sunku panaudoti šitas lėšas. Dabar į ekonomiką yra paleista daug pinigų ir kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį yra duodama labai daug kreditų, labai, didė, labai mažos yra palūkanos. Uh, Ir ne, iš tiesų e, kartais smulkiam vidėm verslui yra daug paprasčiau nueiti į e, banką ir tiesiog gauti paskolą be visų šitų didelių biurokratinių reikalavimų, kuriuos kelia ES fondai. Ar Yra šalyse tokių priemonių, kurios veikia e, geriau kitose srityse. Labai blogai, jeigu yra atskiri e, finansavimo e, atskiros finansavimo priemonės nacionalinės ir europinės, kurios veikia kartu ir tada lab, ir, ir labai skiriasi apskaitos sistemos. ir tada niekas ne, nesidomi e, finansinėmis priemonėmis dėl biurokratijos. Tad visada reikia pasverti pastangas ir naudą, administracinę naštą. Ir perots abu, e, abi ekspertės sakė, kad ateityje turėsime atidžiau e, panalizuoti situaciją, kad neliktų nepanaudotų pinigų, kad jie e, būtų skirti geriems ketinimams ir didintų užimtumą bei ekonominį augimą. Ir dabar aš jau e, baigiu. Apie biudžeto kontrolę norėčiau pasakyti. Pinigai neturėtų tiesiog e, gulėti, jie turėtų būti išdalinti. Būtent tam tie, tos priemonės ir buvo numatytos. Ir e, tai, aišku, yra mūsų komiteto e, susidomėjimas. Ačiū. Prašysiu labai trumpo komentaro. Um, yes, a couple, a couple of... Porą trumpų pastabų. Na, krizė labai stipriai paveikė ne vien tik tai lėšų prieinamumą įmonėms, bet ir tai, kur įmonės ieškojo tų lėšų. Jeigu pažiūrėtume į skaičius, kuriuos nuolat paskelbė komisija apie prieigą prie finansavimo, tai pamatytume, kad labai daug įmonių nesikreipė dėl finansavimo, nes mane, kad vis tiek jo negautų. Taigi, išriškėjo, kad e, ekonomika ir jos veikėjai jautėsi labai nedrasiai. Taigi noriu pabrėžti, kad e, krizė paveikė ne vien tik tai prieinamų lėšų sumas, bet ir tai, kiek apskritai įmonės kreipdavosi dėl finansavimo. Kitas komentaras būtų dėl biurokratijos. Labai dažnai kalbant apie finansinių priemonių gyvendinimą, jis yra daromas per jau veikiančius bankus, kuriais naudojasi įmonės. MVI papildomos biurokratijos e, nesulaukia, jos nesusiduria su jais, jos kaip tik yra apsaugomos nuo biurokratijos lygio. ir taip pat finansinis tarpininkas turi dažnai atlikti labai daug veiksmų, laikantis įvairiausių reikalavimų, e, gaunant ar, ar kreipiantis dėl finansavimo pagal struktūrinius fondus ir panašiai. Bet konkrečių MVI lygių, tai jiems, man atrodo, biurokratija taip labai nesijaučia. Ir be abejo, svarbu yra ieškoti pusiausviros tarp viešojo intereso. Gal galėtumėte jau šiek tiek baigti. Pasisakymą mums dar trys punktai darbo tvarkėje laukia. Pone Jala Sender. Dėkoju už paaiškinimus apie tyrimą ir norėčiau paklausti, kaip finansiniai instrumentai yra įgyvendinami ar buvo įgyvendinti krizės situacijoje, kaip jūs aiškinate, turint omenyje visas to pasiekmes. Na, kai jūs ką nors vertinate, Ar susidarote nuomonę apie tai, kaip geriau būtų galima panaudoti tas priemonės arba e, galbūt geriau būtų subsidijas teikti įmonėms, o ne paskolas? Ir e, ar susidarėte nuomonę apie tai, galbūt yra įmonių, kurios norėtų tiesioginių dotacijų. Man įdomi jūsų nuomonė. Ir toliau dėl finansinių tarpinių. Čia kalbant apie tarpininkų vaidmenį, ar jūs savo tyrimo kontekste vertinate, koks finansinis instrumentas atrodo e, tinkamiausias ar labiausiai pritaikytas finansiniams tarpininkams, ar labiausiai tinkamas įgyvendinti per finansinius tarpininkus nes finansiniai tarpininkai yra įvairiausio pobūdžio, yra labai skirtingi ir naudos gavėjai. Kartais tas tarpininkas yra bankas, kartais e, kas nors kitas. Ir galbūt e, vieniems e, finansiniams instrumentams tinka tokia struktūra, kitiems ne, nes čia labai didelė įvairovė. Ir toliau 19, 90 puslapyje yra kalbama apie e, pastangas pasiekti geresnių sanglaudos politikos rezultatų. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką jūs apie tai manote, nes dabar rezultatai pasiekiami tikrai labai skirtingi. Ir didelis vaidmo čia tenka valdančiosioms institucijoms. Kaip jums atrodo, ar jūsų gauti rezultatai buvo savaime suprantami, ar jūs tokių ir tikėjotės, ar jie jūs nustebino, ar jūs manėte, ir manėte, kad bu, nustatysite, jog finansiniai instrumentai yra labai naudingi ir jais reikėtų naudotis ir toliau. Man atrodo, kad, kad daug e, paprasčiau yra e, vertinti dotacijas ir jų kūriamus rezultatus, o gal lengviau yra vertinti finansinius instrumentus. Taigi, tyrimo metu buvo analizuota labai daug įvairiausios informacijos, labai įvairios informacijos ir galbūt išvados yra šiek tiek pernelyg apibendrintos. Nes gal tikrai su dotacijom yra lengviau dirbti negu finansiniais instrumentais. Dėkui. Um, thank you very much. Labai ačiū. Mažai tyrimų atlikta apie paskolas ir dotacijas, kas yra būtent geriau. Mes e, analizavome kitus tyrimus, Ir e, netrodo, kad šis e, klausimas būtų buvęs tyrinėtas. Neseniai vykusime seminare, kur aš dalyvavau su valdymo institucijomis. E, viena mintis, dėl kurios sutarė keletas žmonių, kas buvo įdomu, buvo būtent tai, kad, kad gyvybinga įmonė norėtų, ko gero, gauti paskolą, kuri sudarytų 80 procentų jos investicinių poreikių, o ne dotacija, kuris sudarytų 20 procentų tų poreikių. Tai taip pat iš dalies susiję su tuo, dėl ko dalyviai sutarė, buvo tai, kad gyvybinga įmonė geriau imtų paskalą, o ne gautų dotaciją, nes biurokratijos yra daug mažiau prašant paskolos negu dotacijos. Tai aišku, E, yra šiaip žodiniai duomenys, e, daug tyrimų apie tai atrodo nėra, tačiau atrodo, kad valdymo institucijos nori panaudoti finansinės priemonės tam, kad e, na, kovojant su tą subsidijų ar dotacijų kultūra. Man atrodo, kad Lietuva yra geras pavyzdys, kur galima pamatyti, kaip e, plėtojamas privatus skolinimas e, sanglaudos politikos intervencijų dėka. Dėl to, kokios priemonės yra geresnės. Na, objektyviai. Tarptų esamų priemonių nėra didelio skirtumo, kuri yra geresnė. E, jie, tos priemonės ir skir, geresnės skirtingiems dalykams. Daugelis įmonių pirminybė teikia mažoms paskoloms, nes tai neturi poveikio nusavybės struktūrai, todėl jos nenori investicijos, kuri reikalauja atsisakyti įmonės kontrolės, bet kartais investicija į kapitalą yra geresnė, pavyzdžiui, įmonėms kylančioms iš universitetų, kur reikia didelių e, sumų e, ir yra perspektyva gauti tinkamą gražą. Atsiprašau, e, noriu Jūs nutraukti, nes noriu suteikti žodį ir komisijos atstovui, atstoviai poniai Dutkai. Kalbėsiu labai trumpai, labai ačiū. Norėčiau pakartoti, ką išklausėme pristatant e, pranešimą. Dauguma rezultatai yra nuo 7 iki 13 metų, o nu, naujoje, naujoje laikotarpį norime iš spręsti problemas, pat pagrengėme naujos gairias valdymo institucijoms, taip pat teikėme techninę paramą per atskirą priemonę plėtojant administracinius pajėgumus, nes tai, kaip girdėjome, yra taip pat labai svarbi problema, kad e, būtų galima didinti pajėgumus ir mokytis dirbant. Dabar tuo ir baigiame šitą darbo tvarkės klausimą. Labai dėkojame už šitą tyrimą. E, jis tikrai buvo labai įdomus. Labai gaila, tačiau reikia nutraukti diskusiją, nes turime kitus darbo tvarkės klausimus. Dabar turime e, nagrinėti šeštąjį darbo tvarkės klausimą, komiteto delegacijos vizitas į Vokietiją ir kolega Zende, Novakov, Geničiai, Valį ir e, dar vienas kolega e, važiuos į šitą vizitą. E, tai bus lapkričio 3 ir mes susitiksime su Europos reikalų komiteto atstovais. Ketinama finansų ministerijoje pasikeisti nuomonėmis ir pakalbėsime apie pavam sukčiavimo atvejus. Taip pat vyks pietus nacionalinės deklaracijas ir e, taip pat bus kalbama apie Europos e, audito rūmų e, ataskaitą apie Europos BNP. Ir taip pat mes aplankysime tam tikrus projektus Berlyne. Tai bus susiję su projektais 2012-2013 metais. E, apsilankysime technologijų parke, kolega Celė labai gerai žino jį. Ir po pietų mes važiuosime į Šverin. Ir tai bus e, programa e, kurioje bus, kurioje numatyta numatytas vizitas ir į Mecklenburgą Forpomeną. Ir mes e, vėliau važiuosime į Hamburgą ir iš ten e, savo, savo lėšomis važiuosime į. E, dar kitur. Ir po to vyks preskonferencija ir po to bus spaudos konferencija. Ir labai svarbu, svarbu paminėti, kad e, nuosavi ištekliai bus labai svarbus e, klausimas mums, mes aptarsime jį. Na ir dabar e, čia pas mus dalyvauja kolega iš Regi generalinio direktorato. Ja, ähm, Dėkoju. Mes nusprendėme dalyvauti taip pat šiame vizite, nes mums atrodo jis labai svarbus ir visose e, trijose e, Vokietijoje žemėse mums labai svarbu pamatyti, kaip yra panaudojami struktūriniai fondai. Ir dabar mes e, norime aptarti įvairias problemas tenais ir mes tikimės, kad E, tai bus paminėta per mūsų vizitą. Pavyzdžiui, kai pagalvoju apie e, Berlyną, tai e, noriu pakalbėti apie tai, jog buvo panaudota labai daug išteklių Berlyne ir kodėl jie sukoncentruoti būtent Berlyne. Kitas yra techninis klausimas, į kurį čia nesileisiu, bet dėl to, kad laiko trūksta, mes galėsime apie tai pakalbėti ir autobuse Tai yra techninė problema susijusi su e, statistiniais e, duomenimis e, Hamburgė ar Mecklenburgė Forpomene. Pavyzdžiui, buvo problemų dėl dėl mokytojų, tačiau šita problema buvo e, išspręsta. Tai yra reiškinys, kurį mes E, norėtume aptarti, tačiau tai susiję iš dalies ir su valstybės sistemos problema, kuri, tai yra sistema buvo nepergalvota ir e, Meklemurgė forpomene buvo problemų e, su mokytojais. Pavyzdžiui, galbūt 2008-2013 metams reiktų įsigyti vadovėlių Na, manau, už tokias panašias istorijas mes galėsime aptarti ir e, tikiuosi, kad ganėtinai nemažai e, aplankysime tose skirtingose e, žemėse. Svarbu, kad mes tinkamai pasiruoštume. Ir aišku, mes ir techninės detalės aptarsime, jų nevengiame, tačiau tam mes turime būti pasirengę. Ir Mm, svarbu, kad tai nebūtų mums netikėta tema. Gal galite atsiųsti mums dokumentų. Ar turėtumėte kokių klausimų? Jeigu ne, tai tada einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Protokolo klausimas. Tai yra tabako protokolo E, na, aštunto klausimo jau neaptarnėsime, nes šiandieną pranešėjos e, nėra. Ir e, nėra pateiktas svarbus dokumentas. Pranešėja man pateikė keletą pastabų ir paprašė jas perduoti jums. Ji nurodo, kad kalbama apie E, suklastotą tabaką ir e, iš, dėl to klastojamo ir tabako kontrabandos. E, kasmet biudžetas patiria didelę žalą, netenkama daug mokesčių. Pasaulinės sveikatos organizacijos protokolas jau yra ratifikuojamas ir uh, jame pas, pasiūlyta daug taisyklių ir kitų priemonių, kaip kovoti su tabako kontrabanda. E, pavyzdžiui, tinkamas patikrinimas, e, efektyvios licencijavimo sistemos, e, sekimo sistema ir kova su pinigų plovimu. Ir šiame protokole yra apibendrintos daugelio šalių iniciatyvos, todėl labai svarbu, kad jis būtų ratifikuotas. Mes turime ES protokolą, e, be, be, be to protokolo turime ES e, tabako produktų direktyvą. Ir mes E, turėtume įvertinti, ar šitas protokolas ir direktyva e, nesidubliuoja, ar viena kita papildo. Taip pat turime keturis protokolo sustarimus. Šiais metais su Philips Noris sustarimas jau baigia galioti ir kyla klausimas, ar jis turi, e, galėtų būti pratestas. Tai labai svarbus klausimas mums visiems šiandieną, kurį turėtume aptarti. Ir pasiūlyme yra pateikta nuomonė, kurioje e, pranešėjas siūlo šitą tabako sustar, šito tabako sustarimo nepratesti. 2016 e, m. Liepos 9 baigia galioti šitas, e, protokol, e, šitas sustarimas, o jeigu protokolas bus įgyvenintas iki 2017 m., tai kyla klausimas, ką tada reiktų daryti per tą laiką nuo minėtos datos iki protokolo įsigaliojimo. Ir kyla klausimas, kaip įvertinti protokolo sustarimo tabako sustarimo efektyvumą. Ir taip pat e, klausimas, kokią pridėtinę vertę sukeltų tai, jeigu mes atnaujintume e, šitą tabako sustarimą ir taip pat kokia yra dabartinė padėtis su dėrybomis ir e, kokie kiti busimieji tabako sustarimai yra numatyti. OLAF, OLAF atstovų daugiau nėra ir dabar siūlau padiskutuoti. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau. Nenoriu užduoti klausimo Olafui, bet aš atstovauju poniam e, Jovar. Manau, kad poniaus Makovei tekstas yra geras. 19 e, punktas, kur kalbama apie skaidrumą, apie tabako pramonės atsakomybę Turbūt reikėtų e, kai ką papildyti, aš pateiksiu čia pakeitimų, tai yra dėl e, komisijos pareigūnų e, bendradravimą su tabako pramonės atstovais. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į tokius, tokius dalykus ir ponios Georgievos pareiškimus. Mes e, turėsime įvertinti tuos keturis tabako sustarimus iki metų pabaigos, kaip sakė ponia Georgieva. Ir e, reikės priimti tam tikrą poziciją tuomet. Na, aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia analizės komisija turėtų būti pateikta iki mūsų reakcijos gautinės. Tačiau aš manau, turime aiškiai pasakyti, kad komitetas turi priimti aišku sprendimą, aiškę poziciją. Ir e, tai, kad dėl ko reikės kalbėti su valstybėmis narėmis, dėl šių tabako sutarimų man kelia abejonių. Taigi tai reikėtų pabrėžti taip pat ir šiame pranešime. Pane Ajala Sender, paskutinė. Na, pirmiausia, apgailestauju, kad nėra čia ponios Makovei, nes iš tikrųjų nežinome, ką mano jos frakcija. Ar tai, ką jūs pasakėte, tai yra frakcijos nuomonė, ar jos nuomonė, tai painiava. Kaip ten bebūtų, noriu priminti, kaip viskas yra jokinga, nes tai yra nuomonė lybė komitetui dėl protokolo ratifikavimo dėl neteisėtos prekybos vako gaminiais panaikinimo. Na ir Mums reikia gerai pasidarbuoti čia. Ne šiaip pateikti Libė komitetoj nuomonę. Nes visą tai yra daug svarbiau, kaip e, ir mūsų komitetoj svarbu, kaip minėjo ponia Georgieva. Per šią nuomonę Libė komitetui mes teikiame savo E, nuomonę dėl to, ar mes sutinkame su tais sustarimais ar ne. Komisija sakė, kad e, ketvirčio pabaigoje bus pateikta komisijos išvada. Taigi, vienas dalykas yra kalbėti apie šį protokolą dėl neteisės prekybos tabako gaminiais ar e, kalbėsime apie tos keturis susitarimus dėl tabako. Tai yra visai kas kita. Na, lybė komitetas turbūt mūsų nuomonę vis tiek ignoruos, bet vis tiek turime e, galvoti apie tai, ko mūsų prašo. Ir apie tos e, tabako sustarimus turėtume kalbėtis e, rimtai tuomet, kai bus pateikta komisijos ataskaita. Nes taip atrodysime jokingai. Tai neprimtina. Also ich halte die Zusammenschau der drei Instrumente für. Manau, kad e, šitų trijų e, priemonių apžvalga kartu yra labai svarbi. Ir dabar norėčiau suteikti e, žodį, žodį kolegiai iš OLAF. Äh, Ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasisakyti apie ponios Makovai nuomonę Ir jeigu jūs nieko prieš, aš pasakysiu angliškai, nes pasiruošiau angliškai, man yra lengviau taip. Uh, Mes labai džiaugiamės komiteto palaikymu šiam protokolui ir sutinkame su pranešėjos nuomonė, kad protokolas yra labai svarbus jis prisideda prie tarptautinių pastangų pašalinti neteisėtą prekybą tabako produktais. Tai yra daugie šalis instrumentas kovai su e, cigarečių kontrabanda. Komisija beje siūlė du sprendimus, kuriais ES leidžiama ratifikuoti FCTC e, protokolą. Vienas būtų ratifikavimas ES viduje, o kitas už jos ribų mums reikia parengti tuos du leidimo sprendimus. Su jūsų komitetu buvo konsultuojamasi tik tai dėl sprendimo, kuriuo, kuriuo yra apimamos teisingumo ir e, vidaus saugumo klausimai. Bet aišku, kitas sprendimas irgi yra labai svarbus ir juos abu reikia traktuoti kartu. Mes dabar dirbame su pirmininkaujančiu Luksemburgu, kaip patobulinti tos sprendimus iki metų pabaigos. Ir galiu pasakyti, kad tai nėra labai lengvas darbas, bet mes su pirmininkaujančia valstybė ir valstybinarių delegacijomis dirbame labai atkakliai. Jūs minėjote vertinimą, kuris turi būti atliktas iki metų pabaigos. Buvo paminėtas tas PMI susitarimas ir šiandieną sustikime su E, pirmininko pavaduotoja Georgieva, jis buvo paminėtas ir aš labai apgailestauju, kad užtrukome ilgiau negu planavome, bet mūsų paprašė labai tiksliai su tikrinti su valstybėmis narėmis, kokia yra jų patirtis. Ir aš manau, kad tai yra labai teisingas požiūris, nes valstybės narės yra e, tos, kurios yra pasirašusios sustarimą dėl keleivių duomenų registro. Dėl, tai svašu, dėl PNI sustarimo, Philip Morris. Todėl mūsų nuomonė norėtume labai paprašyti komiteto luktelėti ir po to parengti savo galutinę nuomonę dėl to, ar susitarimą atnaujinti ar ne. Palaukite to įvertinimo. Ir taip pat nežinau, ar dar turiu laiko, nes žiūriu laikrodį bet jūs minėjote ryšį tarp visų trijų instrumentų. Aš galėčiau pakomentuoti ir jį, čia yra daug ką pasakyti, yra daug techninių komentarų, galiu pakomentuoti, bet aš esu jūsų rankose, podė pirmininkė, ar leidžiate man. Gerai, ačiū labai. Tikiuosi, kad vertėjai irgi bus tokie malonus ir dar keletą minučių pasiliks. Gerai, aš penkias minutės užtruksiu. Taigi pranešė daro išvadą, kad kalbant apie naująją tabako produktų direktyvą ir FCTC, e, tai yra beverčiai dalykai. Taip, tiesa, mes turime um, atsižvelgti į naują reguliavimo aplinką ir į protokolą. Ir abu instrumentai uh, E, yra susiję su atsekamumo taisykle, taip kaip su OPECO sustarimais. E, manau visgi, kad reikia atsižvelgti į du labai svarbius elementus, kai kalbame apie sąsąją tarp e, skirtingų trijų priemonių. Pirmiausia, atsižvelgti į laiką. Abu ab, protokolai ir. A, ir protokolas ir direktyva e, bus taikoma tik penkerius metus po jų įsigaliojimo. Direktyva e, šiuo atveju bus e, galios iki 2019 metų gegužės. Ir čia turime e, generalinio sveikatos direktorato atstovą, kuris e, dirba su valstybėmis narėmis ir kūrė įgyvendina deleguotusius teisės aktus tam, kad e, įdėktų atsekamumo nuostatą. Na, bet tai būtų 2019 metais kada direktyva nustos galioti, o protokolas, kada baigs galioti, nežinome, nes e, tai bus penki metai po to, kai jis įsigalios, o jis įsigalios po to, kai jį visi ratifikuos, tai yra 40 šalių, kol kas ratifikavo tik 10. Todėl mes labai stengiamės ES, kad visi kiek įmanoma greičiau ratifikuotų šitą protokolą, nes tai yra mišrus susitarimas. Mums reikia ne tik, kad ES ratifikuotų, bet ir visos valstybės narės. Taigi, ir tai yra toks teigiamas lūkestis. Mes labai tikimės, kad FCTC protokolas įsigalios kitais metais, bet net ir tokiu atveju FCTC protokolo stebėjimo ir sėkimo nuostatos bus taikomos tik tai nuo 21 metų, praėjus penkeriems metams. Taigi tokie yra uh, laiko planai Ir čia jau yra pakankamai ambicingas planas. Be to yra dar vienas dalykas, į ką reikia atsižvelgti, tai yra stebėjimo ir sėkimo režimo apriektis įvairiose instrumentuose. Šitas klausimas yra pakankamai sudėtingas, aš pasistengsiu jį supaprastinti. Pagal protokolą e, protokolas būtų geriausias sprendimas, nes tai būtų pasaulinio masto daugiešalis instrumentas. Ir Mes dėl to dedame visas pastangas, kad jis įsigaliotų. Bet, aišku, mums reikia kritinės protokolą ratifikavusių ir gyvendinančių valstybių masės. Tai yra būtina tam, kad tikrai paveiktume neteis, neteisėtą priekybą tabako produktais ES. Ir reikia, kad į tą kritinę masę įeitų tos valstybės, kuriuose ir kyla cigarečių kontrabandą arba neteisėtą prekybą tabako gaminiais. Be to reikia, kad protokolą ratifikuotų ir tranzitinės valstybės. O jeigu pažiūrėsime į tas valstybės, kurios yra ratifikavusios protokolą, tai jos nėra tos pirminės ar tranzitinės valstybės. Taigi spragos dar kol kas yra milžiniškos. Ir pirmininko pavaduotoja Georgieva paprašė mūsų ir kitų komisijos tarnybų dėti visas pastangas, skatinant valstybės ratifikuoti protokolą visame pasaulyje. Nes mes, aišku, pasinaudosime visais turimais kontaktais su Ukraina, su kitomis valstybėmis ir bandysime jas įtikinti, bet, kaip sakiau, mums reikia, kad ta kritinė protokolą ratifikavusių ir gyvenančių valstybių masė apimtų tas šalis, kurios yra E, šalis, kuriuose atsiranda nelegali prekyba ir kurios yra tranzitinės šalis. Stebėjimo ir sėkimo sistema bus labai svarbi sekant ir stebint cigaretės, kurios yra gaminamos Europos Sąjungoje ir nelegaliai jomis prekiaujama arba kurios yra vežamos per Europos Sąjungą vežti dar trečiosiose šalyse. Taigi bet e, ta stebėjimo ir sekimo sistema Europos Sąjungoje stebėtų tik tai mūsų vidaus rinką, nes mes negalime stebėti kitų šalių vidaus rinkos. Ir mūsų pakla, papra, paklausė, kokios yra galimybės. Ir aš jums ir sakau, tiesiog faktus. Ar būtų galimybė stebėti ir sekti e, tokius tabako produktus, kurie yra kontrabanda įvežami į ES. Ar tai būtų įmanoma? Deja, ne. Pagal dabartinę tabako produktų direktyvą tai yra neįmanoma. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Balkanuose, tarkim, pagamintos cigaretės, skirtos jų vietos rinkai arba kokiai kitai valstybei, e, esančiai rytus nuo Europos Sąjungos. Tokios cigaretės nebus sekamos pagal mūsų tabako produktų direktyvą, bet jeigu bus uh, pritaikyti ir įsigalios platesni susitarimai tabako e, kontrabandos rytyje, tai taps įmanoma. Taigi aš norėjau Jums e, išsakyti tokių minčių, kad Jūs galėtumėte pagalvoti ir vertinime, kuris e, bus pabaigtas iki metų pabaigos, gausite dar daugiau informacijos. Todėl dar kartelį norėčiau paraginti komitetą palaukti su galutiniu savo sprendimu iki to, kai bus atliktas galutinis vertinimas. Dėkui. Dėkuoju, ponia Hopman. E, susitarimai e, iš tiesų e, labai reikalingi. Šiandieną mes neturime, ne, net negalime kalbėti, kad ateitis gali būti be jų. Ir aš tikiuosi, kad galima būtų e, informaciją mums pateikti kiek įmanoma anksčiau, kad mes galėtume ir su Libė komitetu aptarti e, e, šitą klausimą ir turėti bendrą nuomonę. Ir aš esu tikra, kad sausio mėnesį jūs parengsite, surenksite renginį E, nu, už parlamento ribų. Tai bus, ir aš raginu visus kolegas šitame renginyje dalyvauti. Tai bus toks lobistinis renginys už tą e, protokolą. Ir to, tos konferencijos metu bus aptarti dabartinių tabako susitarimų pasiekimai. Ir tai bus susiję su ta uh, diskusija, kurią mes šiandieną turėjome. Uh, Dabar susirasiu toj savo darbo atvarkę. Kiti mūsų posėdžiai bus Strasbūrė. Ir e, šiai nuomoniai e, pateikti pakeitimus galite 7 gruodžio. 14 gruodžio. Taigi laiko turite pakankamai.